Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir warten noch auf die hohe Beauftragte. Gerbiami kolegos, dar turime palaukti vyriausiosios įgaliotinės, bet posėdį jau pradėsime. Turime patvirtinti darbo tvarkę. Nepamirškime, kad šiek tiek pakeitėm darbo tvarkę visai neseniai. su vici generaliniu direktorium susitikimas įvyks. Mes 8.11 klausimus sukeitėm. Bus kalbama apie sisteminės problemas Vengrijoje ir Rumunijoje. Manau, kad nebus dėl to jokių problemų, nes tai yra vienintelis variantas, kurį galėjome rinktis mūsų posėdžiai. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad jums Esam atsiuntę koordinatorių posėdžių rezultatus, pastabų nesulaukėm. Tad laikysime šios rezultatus patvirtintais. Nepamirškime, kad mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Ir turime taip pat vertimai daugelį kalbų, įskaitant graikų. ir tikiuosi, kad ateis ir daugiau kolegų graikų. Dabar perinam prie trečiojo darbotvarkės klausimo, bet čia ir turėsime lūkterėti, kadangi laukiame vyriausiosios įgaliotinės, kuri dalyvauja kitame susitikime. Mūsų pranešėjas yra kolega Javor, jis galės pasisakyti po vyriausiosios įgaliotinis. Ir kviečiu visus laikytis drausmės, kai pasiskirstysime kalbėjimo laiką. Na ir kviečiu visus sutikti vyriausiai įgaliotinį. Just in time. Sorry. Just in time. Herr Tome Muguruza, bitte. Thank you, Chair, and, uh... Dėkoju, pirmininkė. Pone komisarė, e, pone vyriausiai įgaliuotinė, ačiū, kad atėjote į mūsų posėdį šiandien diskutuoti apie EAS 15 e, metų biudžeto vykdymo patvirtinimą. Atleiskite, tačiau mūsų kolegai suteiksime žodį dabar. kolega Magruca kalbės. Sveiki visi. Labą dieną. E, Pone biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė, ponios ir ponai, ponė vyriausiai galiotinė, ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Šiandien man labai malonu būti čia, šiame komitete ir jums pristatyti mūsų audito rezultatus. Jį atliko audito rūmai. Ir šį kartą mes kalbame apie Europos išorės veiksmų tarnybą. Kaip mes e, jau konstatavome vasario 9 dieną e, dėl kitų institucijų. Šiandien mes teikiame savo darbo rezultatą susijusi su administracinėmis išlaidomis, e, kurio, kurias E, įvykdė visos institucijos ir struktūros Europos Sąjungoje. Mm, mes remiamės devintuoju straipsniu, 2015 metai. Mokesčiai e, pagal penktą rubriką, kur kalbama apie e, visus sudarė 9 milijardus eurų. Mes kalbame čia apie uh, metinį pranešimą ir mes kalbame apie 0,6 procentus visų išlaidų administracinėms reikmėms. Kalbame apie e, pensijas, išmokas, e, darbo užmokesčio mokėjimus. Tai taip pat yra išlaidos susijusios su pastatais, įranga, e, informacija ir panašiai. Mes atlikdami šį auditą pasirinkome 151 sandorį, 18 jų buvo susijęs su Europos išorės veiksmų tarnyba. Nuo 2015 mes taikome e, pagilintos analizės sistemą visoms institucijoms. 2015 patikrinome viską, kas yra susijęs su įdarbinimu, su uh, su, su šio pobūdžio procedūromis, taip pat su, su, su tuo, kas vyko išorės veiksmų tarnyboje darbinimo srityje. Kai dėl 2015 metų rezultatų, kokie jie, kaip jau ir seniau, auditorumai nagrinėjo administracinės institucijų išlaidas, atlikome pozityvų vertinimą Administracijos rytyje klaidų procentas siekia mažiau negu teismo nustatyta galimos paklaidos riba. 22 klaidos buvo padarytos iš 151 audituoto sandorio. Taigi 0,6 procentus turėtų siekti klaidų skaičius. Tai yra panašus lygis kaip ir ankstesniais metais. Kai dėl įdarbinimo procedūrų, kurias vykdė išorės veiksmų tarnyba, pastebėjome keletą silpnų vietų. Ir pirmiausia, dėl investavimo. Iš šešių procedūrų trijose buvo pastebėtos klaidos. E, tiksliau, čia mes kalbame apie personalo įdarbinimą ES institucijose. Trūko skaidrumo daugeliu atveju. Kai kuriuose procedūros etapuose nebuvo laikomasi nustatytų taisyklių. Kaip mes sakėme ankstesnių metų ataskaitose, mes konstatavome, kad buvo silpnų vietų įdarbinimo procedūrose ir ES delegacijose. Tačiau čia mes kalbame apie tokius kontraktus, kurių vertė buvo mažesnė negu 60 tūkstančių eurų buvo konstatuota 12 atvejų ir teko pastebėti, kad ne visada buvo tikrinama delegacijų, ar laikytasi visų taisyklių, ne, ar visos, ne visos detalės buvo peržiūrėtos, o kartais dokumentuose trūko informacijos arba jie buvo neteisingai užpildyti. Taip pat konstatavome, kad kartais vykdavo išskirtinių dėrybų procedūra, dalyvaudavo konkursė vienintelis kandidatas, tai irgi ne visai pagrįsta. Taigi, tai auditorumai rekomenduoja išorės veiksmų tarnybai, kad tuomet, kai samtomi vietiniai darbuotojai delegac, darbų delegacijose, kad būtų pateikta pakankamai dokumentų. Reikia pagerinti viską, kas susiję su įdarbinimu procedūromis ir būtina jas reikšmingai patobulinti. Dėkoju uždėmesi ir esu pasirengęs atsakyti į jūsų klausimus. Ja, dank, Frau... Dėkoju. Pone Odilio Mukuruca, pone vicepirmininkė. Um, ačiū, kad sutiko atsakyti į mūsų klausimus. Džiaugiuosi, kad jūs šiandien čia posėdėje ir suteikiu jums žodį. Chair, first of all, let me start by uh, congratulating uh, you uh, for uh, Ačiū labai gerbiama pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, e, kad buvote perinta šios svarbaus komiteto pirmininkė dar kartą. Aš labai džiaugiuosi šiandieną čia vėl dalyvaudama. Man atrodo, jau trečiasis mano apsilankimas biudžeto kontrolės komitete, trečia galimybė apsikeisti nuomonėmis ir tai man yra ne tik atsakomybė ar prievalė, tačiau ir puikia galimybė e, pakalbėti apie tai, kaip būtų galima patobulinti mūsų darbą. Būtent su tokia mintimi šiandieną čia ir atkeliavau, nes, kaip puikiai žinote, nuo pat e, mano mm, įgaliojimų steikimo pradžios e, pagrindinis siekis buvo patobulinti mūsų e, veiklos pobūdį, patobulinti mūsų darbo rezultatus svarbius mūsų piliečiams. Be abejo, svarbu šiandien tik techniniai aspektai, tačiau ir e, politiniai elementai, nes reikia kalbėti apie tai, kaip būtų galima išnaudoti mūsų išteklius, padaryti tai geriausiai, turiuomenyje tiek ir finansinius, tiek ir žmogiškuosius išteklius. Na ir be abejo, šie metai tokie gana ypatingi ES, ar tie 60-osios Romos sutarties metinės, ir matome, kad ne tik ES viduje, tačiau ir jos išorėje vyksta e, diskusijos apie e, buvimo sąjungos nare sukūriamą pridėtinę vertę, tai tikrai tokia karšta, aktuali tema. E, Ir man atrodo, kad reikia žiūrėti, kaip galėtume įgyvendinti e, savo prisimtus įsipareigojimus, kad ES įvaizdis visame pasaulyje būtų teigiamas. Na, net neabejoju, kad e, kolegos puikiai supranta, jog e, labai svarbu užtikrinti, kad mūsų darbas Europos išorės veiksmų srityje būtų atliekamas tinkamai, nes tai yra politiškai svarbis rytis. Todėl norėčiau padėkoti apskritai Europos parlamentui, ne tik šiam komitetui, už tai, kad vykdomas darbas šioje srityje. Svarbu užtikrinti e, stiprią ES užsienio e, veiksmų politiką, tai svarbu ne tik mums, tačiau ir mūsų partneriams pasaulyje. Na ir be abejo, mūsų biudžetas, mūsų turimos priemonės prisideda prie to rezultato siekimo. Be abejo, reikia pažiūrėti, kaip galėtume patobulinti savo darbo metodus, panaudoti savo patirtį ir užtikrinti kuo didesnę atsakomybę, be abejo, tinkamai išnaudojant išteklius. Be abejo, gyvename tokiais laikais, kai ES susiduria su besikeičiančiais iššūkiais ir galimybėmis. Be to, tai e, e taip pat e, laikas, E, susijęs su geopolitiniais aspektais, geopolitinė aplinka, e, kuri keičiasi. Ir praeisiais metais pristačiau globaliją strategiją. Kalbėjau apie aspektus susijusius su administraciniu darbu, biudžetu. Tačiau mm, atsižvelgiant į šiandienos aplinkybės, e, daugiau dėmesio reikia skirti ir kitiems prioritetams, nes dabar darosi vis aiškiau, kad ES yra ir ateityje bus e, labai svarbių veikėjų, tačiau toliu, kuo toliau, tuo labiau teks pasikliauti savo jėgomis, be abejo, kurti ir partnerystės ryšius, tačiau jie turės būti pagristi e, taisyklėmis Tačiau taip pat reikia suvokti, kad šiuo metu yra puikiai galimybė išplėsti mūsų išorinius veiksmus, nes partneriai visame pasaulyje ieško mm, tokių patikimų partnerių kaip mes. Akivaizdu, kad ir savo regione iš mūsų bus pareikalauta intensyvesnių veiksmų. Būtent dėl tos priežasties dabar reikia atidžiai pažvelgti į savo turimas priemonės, nes, kaip puikiai žinote, tiek ir šiame parlamente, tiek E, tiek ir šiaip apskritai, jeigu neturite tinkamų išteklių ar netinkamai juos panaudojate, net ir pačios didžiausios ambicijos ar užmojai nieko neduos ir politinė valia čia taip pat nieko nepadės. Tad e, praeisiais metais pristatytas e, darbas. Mm, buvo susijęs su prioritetų nustatymu mūsų darbe, su tuo, kad svarbu e, numatyti svarbiausius prioritetus ES, buvo kalbėta ir apie naujas rytis Europos išorės veiksmų tarnybos darbe, ar tai imigracijos klausimai būtų, ar energijos klimato klausimai, taip pat buvo kalbėta apie ryšių užmėsgymą su tarptautiniais partneriais, Lotynų, Amerikos šalimis, Azija, Afrika. Svarbiausia, kad ES būtų tvirtas, patikimas partneris ir, kaip jau minėjau, šiuo aspektu Europos parlamentas yra svarbi, stipri institucija, e, su kuria mes sėkmingai bendradarbiaujame. Ir e, dar vienas rytis, mm, kalbant apie mūsų atliekamą darbą, yra e, susijusi su saugumo ir gynybos darbu. Tai yra labai svarbus mūsų darbo elementas. Mes čia taip pat bendradarbiaujame su Europos parlamentu, ypač po to, kai buvo parengta bendra deklaracija dėl ES ir NATO bendradarbiavimo. Ir apskritai dabar siekime sustiprinti ES gynybos ir saugumo aspektus. Na ir man pačiai nuo pat pradžių įtin svarbus prioritetas e, buvo štai koks Tai atsispindėjo beje ir 15 metų biudžete, tai užtikrinti didesnę sanglaudą ir nuseklumą tarp EIVT Europos išorės veiksmų tarnybos ir komisijos. Ir aš pati, kaip komisijos vicepirmininkė ir vyriausiai galiotinė, turiu tam puikias galimybės. Taip pat reguliariai komisijoje sustinka speciali e, darbo grupė, jų sustikimai vyksta kiekvieną mėnesį ir jų darbas yra itin naudingas, kalbant apskritai apie išteklius, nes tai padeda mums išvengti dubliavimuose, taip pat nustatyti, kokios priemonės, pavyzdžiui, finansinės priemonės yra naudingesnės, e, kalbant apie e, tam tikrus konkrečius veiksmus ar prioritetų nustatymą, koordinavimą. Žinau, kad, e, pavyzdžiui, su komisaru Han jau vykdėte panašius projektus, jis užtikrino koordinavimą šioje srityje, tačiau tiesiog norėjau dar kartą paminėti, kad e, aš pateitin džiaugiuosi toliau vykstančią pažangą Be to, džiugu, kad buvo užmėgsti e, ryšiai tarp e, Europos išorės veiksmų tarnybos ir vidaus reikalų tarnybos ir tai ypač jaučiama dviejose srityse. Apie tai galbūt galėsime vėliau pakalbėti išsameu. Tai yra migracija ir kova su terorizmu. Tai yra dvi tos sritis, e, kuriuose mes pasiekėme tikrai neblogų rezultatų, kalbant apie išteklių panaudojimą ir užtikrinimą, kad visi bendradarbiautų siekiant bendrųjų rezultatų. Dabar grįšiu prie EIVT tarnybos. Visi puikiai žinote, kad mes artimai bendradarbiaujame su komisijos tarnybomis. Tai yra svarbu, kalbant ir apie mūsų būstinę, ir apskritai apie tą 39 delegacijų tinklą visame pasaulyje. Tai yra gana unikalus modelis ir tai yra labai svarbus mm, e, elementas, su kuriuo susiduriu kasdien. Nesvarbu yra ne tik kažkokį tai teigiamą ES įvaizdį pasaulyje kurti, bet ir e, sujungti komisijos atliekamą darbą su valstybių narių vietos lygių atliekamu darbu. Tad labai svarbu yra e, delegacijų pozicija, valstybių narių pozicijų koordinavimas, tai tampa labai svarbia mūsų darbo dalimi. E, E, tam daug dėmesio skiria valstybės narės, ne tik valdžios institucijos, tačiau apskritai visuomenės suinteresuotos šalis, NVO, privatusis sektorius. Ir tai yra puikiai galimybė pamatyti, kad ES nėra vien tik ES e, stovint ant piedestalo, tačiau tai yra ir, ir realus kūrinys, kuris atsižvelgia į valstybių narių nuomonę. Na ir norėčiau pasakyti dar vieną dalyką. Be abejo, tai nėra vien tik mano atsakomybės rytis ar mano asmeninis susidomėjimas. Uh, kad delegacijos ir pagrindinė būsnė dirbtų kiek įmanoma efektyviau. Būtent dėl tos priežasties toks svarbus yra audito rūmų atstovų darbas, taip pat jūsų komiteto veikla. Todėl norėčiau padėkoti e, ponui Tome Muguruca už atliktą darbą, ne tik šiuo konkrečiu atveju, Tačiau man atrodo, kad ir 14 metais dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo rengėte pranešimą. Ir tai yra tarsi tam tikras užtikrinimas, kad mūsų atliekamas, yra, mm, mūsų da, atliekamas darbas yra teigiamas. Ir tai be abejo taip pat nurodo tam tikras rytis, kurias būtų galima patvirtinti. Kaip suprantu, auditorumo ataskaita patvirtino, jog e, klaidų lygis e, yra mažesnis negu 0,002 procento. Ir tai mus itin džiugina. Man atrodo, tai yra mažiausias fiksuotas klaidų skaičius istorijoje. Be abejo, audito rūmo atstovai nurodė, kad reikėtų kai ką patobulinti, kalbant pavyzdžiui apie vietos agentų samdymą, taip pat viešuosius pirkimus, delegacijų darbą. Dėkojame už tokias nuorodas, už tokias rekomendacijas. Jau ėmėmės veiksmų kartu su EVT vyriausiaisiais pareigūnais, norėdami spręsti tas problemas. Šiandieną čia atvyko ir generalinis sekretorius E, tai yra, atsiprašau, generalinė sekretorė, turbūt dar su jie nesusipažinote, ponia Šmit, na, taip pat ir kitas mano kolega, e, Divita, turbūt jums dar nėra pažįstamas. Ir e, kalbant apie 15 metų biudžetą, galbūt daugiausia atsakomybė šiuo atveju turėčiau prisimti aš. E, nes kolegos prisijungė dar visai neseniai, tačiau bet kuriuo atveju pasikviečiau juos šiandieną čia. Tikiuosi, kad jie galės pakalbėti apie tai, kaip būtų galima spręsti tas auditorumų nurodytas problemas ataskaitoje. Dabar dėl samdymo procedūrų, kalbant apie vietos mm, mm, atstovus, e, taip, e, kyla nemažai iššūkių ir dėl viešųjų pirkimų Mm, kalbant apie delegacijas ir apie teisės vietos aktus, kurių privaloma laikytis, nes neretai tie standartai tai rinkose skiriasi nuo ES įprastų. Ir be abejo, tai reikalauja tam tikro, tam tikro lankstumo, siekiant prisitaikyti ir mūsų standartų išlaikymo. Vis dėlto reikia užtikrinti, kad standartai siektų mūsų e, standartus ir be abejo, čia būtų galima mm, siekti dar mm, didesnės pažangos šioje srityje. Dar keletas aspektų. E, preliminari pastaba. Man atrodo, kad po penkerių metų EIVT yra organizacija, kur yra puikiai įsitvirtinusi, tai yra e, pripažintas svarbus žaidėjas tiek ir nacionalinių institucijų, kur dirba mūsų delegacijos, tiek ir tarptautinių institucijų. Ir pamenu labai puikiai, kad praeisiais metais patikėjau Jums vieną pavyzdį. E, E, susijusi su mūsų e, darbuotojų, e, nu, darbuotojų dieną naktį vykdytų darbų, kalbant apie tą brandolinį susitarimą su Iranu. Ir E, panašiai intensyviai darbas tęsiasi ir šiemet buvo sudaryti migracijos susitarimai, e, padėjome jungtinėms tautoms praėjusiu metu generalinėje asamblėje, taip pat šiomis dienomis kaip tik vykdome darbą mm, Sirijos klausimais. Ir man atrodo, kad kaip tik dabar mūsų atstovas pateikė naujos informaciją jungtinių tautų saugumo tarybai. E, ir vyko du raundai dėrybų, kuriuose dalyvavo ir vietiniai atstovai, ir tarptautinės institucijos, tad tikrai mm, tai tik įrodo, jog EIVT darbas yra vertinamas, e, kad mes sukūrėme nemažą pridėtinę vertę. Be abejo, visada galima siekti dar daugiau. Vis dėlto yra tam tikrų aspektų, kuriuos ir pati norėčiau iškelti. Uh, Ar e, mums, e, pavyzdžiui, reikėtų dirbti intensyviau, kalbant apie struktūras. Turbūt pamenate, kad 2013 e, metais buvo atliktas, atlikta įvietė peržiūra, buvo kalbėta apie tai, kad reikėtų tam tikrų pakeitimų ir organizacijos ir 2015-2016 metais tie pakeitimai buvo atlikti. Ir be abejo, kalbant apie užsienio politiką, tai yra lankstis rytis ir reikalauja prisitaikymo. Reikia mokėti nustatyti prioritetus, tad dabar mūsų struktūra yra supaprastinta. CSDP e, struktūra ir reagavimo į krizių skyrius dabar yra atsakingi e, vienam vadovui. Taip pat buvo keturiais sumažinti vyriausių pareigūnų skaičius ir taip toliau. Ir ta reorganizacija prisidėjo prie to, kad e, organizaciniai aspektai nebūtų tokie sunkus, sudėtingi Viskas yra daug paprasčiau šiandieną ir galima lengvai nustatyti, kas už ką yra atsakingas. Dar vienas aspektas. Dėl USSR integravimo. Tai yra labai svarbus aspektas susijęs su mūsų agentūros darbo peržiūrą ir aš jau buvau pažadėjusi imtis veiksmų šioje srityje. Ir kalbant apie 17 metų e, biudžeto pasiūlymą, e, buvo pateiktas pasiūlymas, e, kaip būtų galima keisti situaciją, tačiau dėja galiausiai tam biudžeto pasiūlymui nebuvo pritarta. Ir aš vis dar manau, kad e, toks pakeitimas būtų naudingas. Tikiuosi, kad galiu pasitikėti ir jūsų paramą. Ir Ir taip pat buvo pasiūlytos dvi naujos pareigy, pareigybės iki 18 metų ir labai tikiuosi, kad e, USR klausimą galėsime persvarstyti, kai atsiras daugiau aiškumo, kalbant apie mūsų poziciją, taip pat apie mūsų norimą daryti įtaką Kosovo regione. Apie tai jau buvo kalbėta praeisiais metais, kai buvo kalbama apie tų dviejų įgaliojimų pratesimą. Ir tikiuosi, kad tai taps tokiu solidesniu pagrindu mūsų biudžeto institucijoms, tarintis dėl kito dėl kito etapo. Dabar dėl Afganistano iki šių metų rūpiučio pabaigos buvo pratesti įgaliojimai, kovo mėnesį vyks peržiūra. Ir be abejo reikės atidžiau tai panalizuoti, nes tai yra susiję ir su būsimo Europolo ekspertų komanda jos teigimu. Tad tokie darbai vyksta. Kaip žinia, aš turiu pateikti pasiūlymus, tačiau sprendimus prieima dar aukštesnė valdžia. Vis dėlto tokia yra mūsų pozicija, kurios laikomės. Dar vienas elementas, kurį norėčiau paminėti, tai yra dvi sritis, kuriuose susidūrėme su dideliais iššūkiais dėl politinės sistemos pasikeitimų. Na ir tai reiškia, kad reikės e, dirbti intensyviau, visų pirma, saugumo srityje, o kitas aspektas yra susijęs vis, su visuomenės informavimu ir e, diplomatiniais aspektais. Uh, Ir kalbant apie saugumą, puikiai suprantame, kad e, a, tikrai e, aplinka šiuo metu nėra saugi. Nemažai mūsų delegacijų susiduria su e, didžiuliais iššūkiais, kalbant apie saugumą. Na, mes privalome rūpinti savo darbuotojais, mums tai yra svarbiausias prioritetas. Neretai jie a, privalo. M, Mm, tiesiog įtin sudėtingomis sąlygomis dirbti, dirbti ir mes turime užtikrinti, kad jie, tie darbuotojai būtų apsaugoti. Turiu pasakyti, kad mm, parlamentas įtin padėjo, gaunant papildomus 8,2 milijonus eurų 15-16 metams saugumui stiprinti. Na ir be abejo, tai tikrai netitinka e, tų sumų, apie kurias kalba valstybės narės kalbant jau vien apie metinį biudžetą, nes matome, kaip keičiasi situacijose, situacija, suprantame, kad reikia didesnių išlygių. Jau paskyrėme 24 papildomus regioninių saugumo agentur, agentus, dabar jų yra 58. Šis biudžetas taip pat padės pagerinti e, kritinės svarbos infrastruktūros saugojimą. Ir be abejo, viliuosi, kad ir toliau turėsime pakankamą jūsų paramą užtikrinant uh, E, mūsų darbuotojų, kurie dirba ES labui, saugumą. Dar vienas rytis, kuri reikalauja daugiau investicijų, tai yra komunikacijos rytis ir e, vadinamoji viešoji diplomatija. Nereikia įsivaizduoti, kad ES įvaizdis pats savaime e, kūrėsi, mes turime į tai investuoti, daryti tai aktyviai E, ir sukurti tam tikrą ES įvaizdį, kuris atspindėtų mūsų vertybės, e, mūsų politiką. Ar kalbėtume apie e, Stratcom, ar apie darbą su partneriais visame pasaulyje, aiškinant jiems, kokią pridėtinę vertę duoda ES, kokia prasme yra apskritai ES sukūrimo. Tad čia taip pat tikimės jūsų paramos. Tikimės, kad e, tas intensyvėjantis darbas visuomenės informavimo srityje taps pakankamai tvarus. Ketvirtasis elementas, kurį norėčiau paminėti, tai yra lyčių pusiausvyrą. Labai džiaugiuosi mūsų pasiektą pažangą ir e, kalbant apie e, keturias vadovavimas pozicijas, ten buvo paskirtos moteris, tai yra pusė iš aštuonių um, svarbių postų. Ir manau, tai yra puikus e, ženklas, kuris nurodo, jog lyčių pusiausvėra užtikrina, manau, kalbant apie geografinę pusiausvėrą, jau praeisiais metais apie tai kalbėjau, darbas ir toliau tęsiamas, man tai yra tikrai svarbus prioritetas, pažanga vyksta. Ir kalbant apie atrankos procedūras, jos visada yra pagrystos nuopelnais, siekiant kuo kokybiškesnio mūsų atliekamo darbo, tačiau e, Taip pat labai svarbu užtikrinti, kad mūsų darbuotojai būtų kuo įvairesnės kilmės, nes tai padeda ne tik geriau pažinti tas šalis, su kuriomis dirbame, e, tačiau ir apskritai valstybių narių pozicijas. Ir man atrodo, tai kūrė pridėtinę e, vertę, turiuomenėje tą įvairovę. Ir man atrodo, kad būtų tikrai e, E, neigiamas dalykas, jeigu to geografinio balanso neužtikrintume ir neišnaudotume jo teikiamų galimybių. Todėl ir toliau sieksime pažango šioje srityje. Galiu pritarti tam elementui, kuris, žinau, yra svarbus ir parlamentui. Tai yra, kad e, valstybių narių diplomatai yra per daug aktyviai atstovaujami, kalbant apie delegacijų vadovus. Ir Be abejo, bandysime spręsti šią problemą, nes ši tendencija e, kelia nerimą, norėtųsi pakeisti jos kryptį bent jau per keletą artimiausių mėnesių. Dar vienas dalykas. Kita šio reikalo pusė yra štai kokia. E, valstybių narių e, diplomatų trūksta. Vidurinės, tarp vidurinės grandies vadovų ir Man atrodo, kad ir šiuo atveju reikia užtikrinti, kad pusiausvėra būtų subalansuota tiek ir delegacijose, tiek ir um, vadinamosiose atsakingose įstaigose ar būstinėse. Tad svarbu čia uh, taip pat siekti tarp institucinio mobilumo. Ir mano kolegė intensyviai su tuo dirba. Tai yra susijęs su tarp instituciniu EIVT ir komisijos darbuotojų mobilumu. Pradėjome darbą su Kristalina Georgieva, jis davė neblogų rezultatų, tikimės tęsti tą darbą ir su ponu Oettingeriu ir nebejoju, kad judame teisinga linkme. Dabar šeštasis punktas, jau artėjau prie pabaigos. Reikia taikyti kuo e, aukštesnius geros valdysenos principus kasdienėje veikloje. E, tai yra tikrai svarbus elementas, skaidrumas ir atskaitomybė man yra uh, Ehm, kertiniai ramšiai. Reikia taikyti kuo aukštesnius standartus, kalbant apie prieigą prie informacijos ir domenų apsaugą. Taip pat reikia užtikrinti, kad lobistų e, veikla būtų mm, ehm, kontroliuojama, stebima ir e, be abejo yra ir tokių standartų, kurie gali dubliuotis, pavyzdžiui, kai jie yra parengti ir komisijos. Yra įvairiausių situacijų, tačiau dažnai reikia saugoti tiek ir asmenys, tiek ir organizacijas, todėl reikia rasti būdų, kaip būtų galima užtikrinti skaidrumą ir išsaugoti tą tokį specifinį diplomatinio darbo pobūdį, pavyzdžiui, kalbant apie žmogaus teisų gynėjus ir panašiai. Todėl ieškome e, tvaraus ir praktinio būdo, kuris padėtų tai padaryti. E, reikia užtikrinti, kad turimomis priemonėmis galėtume siektis maksimalaus skaidrumo. Audito e, rūmų ataskaita šiuo atžvilgiu buvo itin naudinga. 2016 m. ataskaita dėl EIVT e pastatų valdymo Na, kalba taip pat apie tos būdus, kaip būtų galima pagerinti e, tą pastatų valdymą ir tikiuosi, kad kolega Gianmarco Devita galės apie tai išsameu pakalbėti. Dar keletą aspektų norėčiau paminėti. Mm. dėl um, rezidencijų um, biurų ploto mažinimo buvo pasiekta neblogų rezultatų ir taip toliau. Tas darbas tęsiasi, tad tikiuosi, kad galėsime pasiekti geresnių rezultatų e, jau kitais metais. Buvo parengta metinė veiklos ataskaita 15 metams ir manau, kad tai pateikia neblogą mūsų veiklos apžvalgą. Be abejo, kyla nemažai iššūkių kalbant apie biudžeto įgyvendinimą e, decentralizuotų būdų. Ir kalbant be abejo apie 129 delegacijas, tikrai kyla nemažai iššūkių, tačiau darbuotojų um, pasiryžimas dirbti tikrai yra labai svarbus. Ir norėčiau um, dar pasakyti, jog labai vertinu mūsų darbuotojų uh, Mm. atsidavimą darbui ir profesionalumą. Dar vienas dalykas, mūsų tarnybos tengiasi kiek įmanoma tiksliau atsakyti į visus e, raštų pateiktus klausimus. E, jie tikrai yra mums svarbus, neretai ir įkvepia tolesniam darbui. Tada ačiū už jūsų e, klausimus susijusius su valdysena, mokymais ar mūsų vidaus veikla. Be abejo, lauksiu narių klausimų ar komentarų ar pasiūlymų nes tai yra puikus būdas tobulinti mūsų darbą. Dėkoju. And, um, believe, believe <laughs> and... Ačiū už pasisakymą, galite laikyti mus savo draugais. Mes e, turime bendrus tikslus USR ypatingai. Labai nusivylėme, kai tais klausimas iškrito iš biudžeto dėrybų. Uh, darbo tvarkės. Taigi kitais metais mes tenksimės e, tai įtraukti ir iššūkių nepamiršti įtraukti į darbo tvarkę. Dėl pastatų mes įtrauksime tai į darbo tvarkę. Jūsų darbuotojams jau tai sakėme, mes tikrai nepamiršome, kad turi būti tolesnių veiksmų imtasi. Pone Šmit taip pat norėtume pasveikinti į e, mūsų eitinuvės pareigas. Dabar žodžius sąlyje, Benediktas. Ačiū pirmininkė, ačiū taipogi gerbiamai vyriausiai galiotiniai už tai, kad jie atvyko į mūsų posėdį šiandien. Pirmiausia, norėčiau e, padėkoti už reakciją, už bendradarbiavimą, už e, bendrus e, susitikimus su jūsų tarnyba. Visiems mūsų visiems tai buvo naudinga. Taip pat norėčiau padėkoti audito rūmams už labai vertingą ir svarbę ataskaitą. Prieš iškeldama savo klausimus dar norėčiau štai ką pasakyti. Mūsų požiūris e, šiame komitete nėra vien tik tai administracinis ar e, finansinių reglamentavimų parengtas. Mes daugiau žiūrime į rezultatus, į naudą už investuotas lėšas. E, žiūrime, kaip yra išleistos tas lėšos, kai žiūrime, kai tikriname biudžeto patvirtinimą. Tiksliau tą procedūrą, kai darome EIVT 15 metais ko gero buvo labiau matoma, e, ko gero dėl jūsų minėto sustarimo su Iranu ir dėl kitų veiksmų. Bet taip pat susidūrėme ir su sunkumais 15 metais. Manome, kad tos tie sunkumai buvo kaip ir puikia proga EIVT e, iškilti į viešumą. Ir taip mes dabar, taip jūsų tarnyba tapo labai svarbiu rimtų subjektų Europos išorės veiksmuose. Kita vertus, nepamirškime, kad tai yra kaip ir hybridinis darinys komisijos, tarybos ir valstybių narių žmonės dirba šioje tarnyboje. Ir taip susiklostė dėl bendro sustarimo tarp institucijų. Dabar klausimą norėčiau užduoti EIVT skirta daugiau nei 30 biudžeto eilučių. Finansavimo sistema yra labai sudėtinga. Ir mes šiame komitete šiek tiek dėl to nerimaujame. Norėtume paklausti, kaip ketinate supaprastinti ar su vien galbūt su, sujungti kitas biudžeto eilutes. Jūsų tarnybos hybridinis pobūdis e, yra atspindėtas e, ir skirtingų įdarbinimo procedūrų, e, kaip kad jūs minėjote. Be jokios abejonės reikia surasti pusiausvyrą tarp ES diplomatų ir valstybių narių diplomatų ir kaipgi hierarchijoje tai atsispindėtų tą pusiausvyrą. Tačiau kit, kitas svarbus klausimas būtų, kaip gerai yra pasirengę ES valstybių narių diplomatai eiti ES e, diplomatų pareigas. Galbūt valstybių narių diplomatai yra puikiai pasirengę, tačiau nereikėtų pamiršti, kad ES valstybių narių diplomatija šiek tiek skiriasi nuo ES diplomatijos. Todėl reikėtų galbūt e, kažkokios tai sistemos, e, kurioje nacionaliniai diplomatai būtų geriau parengti eiti šias pareigas. Kitas e, dalykas e, Europos, Europa kaip regioninis centras delega, administracinės delegacijų misijos būtų kaip ir sujungtos. Aš žinau, kad vertinimas vyks šiais metais, tačiau norėčiau dar jūsų paklausti apie pirmusius rezultatus, pirmasias reakcijas, kokias gavote, kaip tai realiai veikia e, praktikoje. Na ir ketvirtasis klausimas Tai jau buvo paminėta. Praktiškai yra toks netitikimas tarp lankstumo siekiamo ir ES nelankščių taisyklių, ypatingai finansų srityje. Kaip jūs EIVT trumpai palaikėje perspektyvoje galėtumėte suderinti tuos du aspektus ir kaip ilgalaikėje perspektyvoje galėtumėte atrasti daugiau lankstumo ir kaip galėtumėte reaguoti greičiau per trumpesnį laiką, ypatingai e, kadangi pasaulinėje politikoje labai greitai reikia reaguoti dėl greitų pokyčių. Penktasis klausimas. Dėl skaidrumo jūs tai minėjote jau. Aš pritarsiu tam, kad diplomatija ir EIVT E, šiek tiek skiriasi nuo kitų ES e, institucijų, tačiau kita vertus e, dar yra ir ekonominė diplomatija, tai yra reikalinga, dar yra ir lobizmas, taigi labai sudėtinga aiškiai tai atskirti. Tačiau dabar lobistų skaidrumas tapo rimta problema Europos komisijoje ir kitose institucijose. Tai dabar jūsų norėčiau paklausti, kaip jūs e, galėtumėte padidinti skaidrumą e, tų posėdžių, kurie e, labiau galbūt panašėtų labiau į lobizmą negu kad ekonominę politiką. Na ir šeštasis klausimas. Pastatų sąnaudos. EIVT 200 milijonų eurų nuolaida yra e, skirta specialioji išlyga, eilutė, perkant pastatus. Galbūt galėtumėte pasakyti, kokie jūsų tolesni planai būtų, kur ketinate pirkti patalpų pasaulyje, Ir dar norėčiau paklausti, kaip jūs dirbsite su breksito pasiekmėmis, juk kai kuriuose vietose kaip ir koabituoja ES e, delegacijos su Junktinės karalystės ambasadomis. Septintasis mano klausimas, jūs tai minėjote, saugumas, manau, kad e, labai aiškiai šį klausimą aptarėte savo žanginėje kalboje. Na ir galiausiai paskutinis klausimas Tvarumas, ypač EMAS agentūros aspektas. Jūs minėjote viešuojus, viešuosius pirkimus. kai ir kur yra įmanoma, galbūt reikėtų atsižvelgti į, tiksliau, vykdyti tas vadinamosius žaliuosius pirk, viešuosius pirkimus. Galbūt ne visada ir ne visur paprasta tai padaryti, bet manau, kad ES turėtų būti kaip ir lyderių e, tvarumo ir ekologijos srityje. Todėl kaip planuojate šiuos klausimus spręsti? Dėkuoju už komentarus ir už atsakymus iš anksto į mano klausimus. Ačiū dabar žodis Jums, gerbiama ponia. Buvo užduota daug klausimų, tikiuosi, kas jau visus užsirašyti. Pirmiausia, na taip, taip. Kai žvelgiame į EAS ir jo veiklą, pirmiausia, turiu pasakyti, kai pradėjau dirbti, jau dar prieš pradedama dirbti ir klausimų metu, pasakiau, kad padarysiu viską, kad savo įgaliojimus baigčiau taip, kad būtų susieti, susieta visa informacija, visi duomenys, ar jie gauti būtų iš vienur ar kitur. Tai užima šiek tiek laiko. Dabar e, mes kuriame tokią sistemą, pagal kurią visi jaustųsi, na, šeimininkai, tai turėdami tokią sistemą, kuri leidžia susijęti visą informaciją. E, man svarbiausia yra e, mano tarnyboje dirbančių kolegų kompetencija, jų pasiruošimas, nes tai yra jų darbo, sakyčiau, prekinis ženklas. Nes jų kompetencija padeda mums formuoti bendrą komandos darbą. Aš žinau, kad tai yra naudinga, mes tai darome, ir su komisijos kolegomis mes irgi dirbame kartu. Ši sistema dažnai ypač yra veikia tada, jeigu aš su komisija dirbdama asmeniškai pati tuos darbus įsitraukiu. Ir jeigu, aišku, vyriausių galiotinė dalyvauja trišaliuose, pažiūrėjau, susitikimuose, tai tuomet kolegos dirba efektyviau, visos institucijos kitos įsitraukia bendradarbiavimą ir kitų institucijų kolegos pasitikė e, išorės veiksmų tarnybą kaip tokią. Mes teikime štai, štai tokio pobūdžio, sakyčiau, paslaugą institucijoms, įskaitant ir Europos parlamentą. Bendradarbiavimas dar praeitais metais labai reikšmingai padidėjo. Mes padėdėm, padėjome ES delegacijoms pačiose įvairiausiose vietose. Ir mūsų ši veikla padeda uh, užtikrinti, kad ES balsas būtų girdimas už ES ribų. Uh, dažnai nėra didelio skirtumo, kas pasisakys Europos e, parlamentas, taryba ar komisija. Svarbu, kad būtų girdimas ES balsas ir kad visi žinotų, uh, E, kokia turima informacija, kokie turimi dokumentai ir taip toliau ir panašiai. Tokią visą informaciją mes tengiamės pateikti EIVT. Tai be abejo, tos sistemos kūrimas užima laiko, tačiau manau, kad viskas vystosi teisinga kryptim. Dabar vis dažniau EIVT save mato ne kokią nors konkuruojančią instituciją, bet papildančią instituciją, kuri padeda kitoms ES institucijoms. Taigi mums visiems reikėtų šiek tiek didesnio bendradarbiavimo požiūrio. Jeigu esate komisijos vicepirmininkė, pirmininkaujate tarybai e, ar vadovaujate AIVT, tai tuomet tą darbą atlikti yra lengviau, ypač kaip aš, kai kuri turiu įgaliojimus duoti instrukcijas kitiems. Skirtingos biudžeto eilutės kitaip. Kai matome skirtingas biudžeto eilutės tom pačioms išlaidoms, be abejo, tai yra komplikavimas. Finansiniai instrumentai galėtų būti supaprastinti ir delegacijoms taptų dėl to dirbti lengviau. Kitas dalykas, kurį jūs minėjote, yra pusiausvyra tarp valstybių narių darbuotojų, diplomatų ir ES darbuotojų. Mes diplomatams rengiame specialius mokymus ir jie yra visiškai pasirengę e, tvarkytis su tais klausimais, nes jie žino ES procedūras, e, taisyklės, daugelis valstybių narių diplomatų e, teikia savo kandidatūras vadovančiams pozicijoms ir turi sukaupę patirties ES institucijų veikimo srityje. Jie žino, kaip mes dirbame. Na ir kaip jau sakiau, man svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą, tai yra esminis dalykas. Tai reiškia, kad tinkamai turi būti atstovaujama ES valstybėse delegacijų pagalba ir taip pat svarbu, kad tuose delegacijose dirbtų kompetentingi diplomatai. Man, kaip jau sakiau, svarbu yra pusiausvyrą, nes svarbu, kad kuo daugiau valstybių narių žmonių būtų tose centriniuose pozicijose, centriniuose taškuose kad sostinėse būtų aišku, koks veikia mechanizmas EIVT ir diplomatiniams tarimams tai yra paprasčiausiai naudinga. Tarp institucinis mobilumas yra užtikrintas ne tik Bruselėje, bet ir kartu dirbama šis rytis su valstybėmis narėmis. Jūs kalbėjote apie sustabarėjimą tam tikrą. Be abejo, daugiau lankstumų, ko gero būtų geriau, jeigu turite idėjų, esu pasirengusi jas atsižvelgti. Galiu kalbėti apie EIVT, bet aš manau, kad apskritai tai yra tas klausimas, su kuriuo susiduria ir, ir Europos komisija. Jeigu tenka atsižvelgti kokius nors politinius prioritetus labai greitai, mūsų biudžeto nelankstumas, e, daugiametė finansinė programa ar kitos nuostatos dažnai būna pakankamai nelankščios ir problemas spręsti yra sunkiau. Turime turėti galimybę pasinaudoti lankstumu, turime turėti galimybę tikrislinti vienus ar kitus klausimus, jų sprendimo būdus, kai to prireikia, o taip gali atsitikti. Tad tas naujas mąstymas e, būtų visai sveikintinas. Mes nesame matę kažkokių didelių pakeitimų ateičiai, bet, pavyzdžiui, mano kolegos galbūt galės papildyti mane šiuo klausimu. Man susidarė toks įspūdis, kad mes stengiamės investuoti ten, kur matome prioritetus. Ir tai pirmiausia yra susijęs su politiniais prioritetais. Šiandien Sirija ir Libija arba Afrikos kai kurios valstybės. Mes turime galimybių ir resursų lankščiai spręsti ten problemas. Labai puiku, kad mes galime iš anksto E, politikos ir saugumo situaciją, e, situaciją vertinti iš anksto. Bet kartais tenka dirbti daugiau, užtikrinant mūsų personalo ar delegacijų saugumą. Arba diplomatiniai kai kurie aspektai vėlgi tenka kartais koreguoti primtus vienus ar kitus sprendimus ir reaguoti kartais, reaguodami turime turėti daugiau lankstumo. Dar vienas dalykas - skaidrumas, jūs jį paminėjote, man tai yra esminis dalykas. Mes rengiame naujus veiklos barus ES EIVT srityje. Ekonominė diplomatija, kaip jau sakiau, yra vienas iš tų veiklos barų, lygiai taip pat kaip kultūros ar energetikos diplomatija, ar klimato kaitos diplomatija. Daugelį šių sritų, daug, daugelį šitų sričių mums reikia, kaip jau sakiau, numatyti efektyvų, efektyves, skaidres e, ir gerai veikiančias sistemas. Kolegos galbūt galės pakomentuoti šiek tiek, kaip tai yra daroma. Be abejo, skaidrumas irgi labai svarbu. Kai dėl diplomatinio darbo mes nesusidurėme su lobistais ar įmonėmis, mes esame, kaip jau sakiau, institucija padedant kitoms institucijoms. Dirbame prie politinių daugiau sprendimų. Tačiau kuo daugiau vystome ekonominę diplomatiją, e, mes renksime gairias ir ataskaitas. E, stengiamės, kad mūsų posėdžiai vykstantis būtų vieši. Na ir paskutinis dalykas. Galėčiau šiek tiek galbūt į tą paskutinį klausimą pakomentuoti šiek tiek e, vėliau, tačiau tai yra tas dalykas, kai, kai kurie dalykai gali būti sprendžiami subendrinant finansavimą ir tai, ir tai Ir galbūt šiandien apie tą paslaugų teikimą bendroje vietoje negalėčiau pateikti daugiau informacijos, bet uh, galėsiu tą padaryti ateityje, bet žinokit, kad kai kurios operacijos ir misijos e, yra e, rengiamos atsižvelgiant į šį principą. Ir ateityje, kai veikiame kartu tam tikrose vietose, galime ieškoti ir kokiu nors alternatyvų, e, bendradarbiauti, pavyzdžiui, su valstybėmis narėmis ir taip toliau ir, taip toliau ir panašiai. Bet Čia savo darbą gali tik ir Europos parlamentas, paremdamas mus, padėdamas organizacinio funkcionavimo požiūriu, mums tai būtų labai naudinga. Dėkoju, pirmininkė, ačiū. Dar penki kolegos yra užsirašę kalbėti. Leisiu paklausti visiems, apribokite savo klausimus iki dviejų minučių. Pone Varinės, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė vicepirmininkė, ačiū už jūsų pasisakymą. Savo kalboje jūs minėjote tą faktą, kad siekiate turėti reikiamas lėšas jūsų veiklai, kad jos būtų numatytos ir daugiametinėje finansinės pro programoje. O kaip yra su finansiniu reglamentu, jį gali tekti keisti, jeigu jis nepasi pakei, jeigu jį būtų galima pakeisti, ką norėtumėte pakeisti jame. Jūs taip pat kalbėjote apie koordinavimą tarp ES delegacijų ir valstybių narių. Norėčiau sužinoti, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp jūsų ir kitų komisarų. Kalbant apie bendradarbiavimą su delegacijomis ir valstybėmis narimis, yra pasirašyti sustarimai su kaiminėmis valstybėmis, Molda, e, Moldova, Balkanų valstybėmis ir taip toliau ir panašiai. Siekiame, kad tos šalis laikytųsi sustarimų. Ar taip yra, kaip tai užtikrinate? Ir dar norėčiau paklausti, ar ketinate pateikti teisėkūros siūlymų, kad EIVT galėtų dirbti geriau. Jeigu jau žinote, kokie teisėkuros pasiūlymai galėtų būti naudingi EIVT. Ir jeigu manote, kad parlamentas galėtų padėti jums peržiūrėdamas daugiametinę finansinę programą, atlikdamas vidurį laikotarpio peržiūrą, tai ką manote, ką galėtume mes nuveikti? Mes turime tam tikrą savo nuomonę ir, manau, galėtume diskutuoti apie tai. Kolegė Ajala Sender, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikiname atvykusią į mūsų komiteto posėdį. Pone Mogerinį, norėčiau Jums pasakyti du dalykus. Pirmiausia, neseniai sulaukėme ponino Lamasūr pasiūlymo biudžeto komitete, dėl biudžeto konkrečiai. Jis kalba apie biudžeto subsidiarumą. Ir vietoj to, kad būtų nuolatos didinamas teisėkuros aktų skaičius, e, galbūt reikėtų pasitelkti kokią nors Europos Sąjungos programą ir galbūt būtų galima sumažinti. Biudžetą atsižvelgiant į sumažinimus valstybėse narėse. Mes žinom, kad laikai nelengvi. Kai kurios vyriausybės patyrė didžiulę krizę, mano šalyje taip pat. Ir tuomet kilo idėja sumažinti nacionalinių diplomatų skaičių, leidžiant plačiau veikti Europos diplomatams. Norėčiau paklausti, ką manote apie tokį požiūrį jūs. Galbūt reikėtų padiskutuoti su ponu Lamasur, kaip būtų galima efektyviau panaudoti ES biudžetą šioje srityje. Iš nacionalinės diplomatijos biudžeto būtų galbūt galima gauti lėšų tam, kad efektyviau galėtų veikti ir stipresnės pozicijas turėtų ES diplomatija. Pavyzdžiui, gynybos sektorius, turime 28 mažas armijas, mažesnės, didesnės, visokias. Kartais e, tuo kariuomenių turima ginkluotė yra morališkai pasenusi ir galbūt reikėtų e, organizuoti ES gynybos pajėgas, kad galėtume visi savo pajėgą subendrinti, nes nacionalinių lygmenių mūsų daromi dalykai nebūtinai yra labai efektyvūs. Ką mes galėtume padaryti, kad jums padėtume vykdyti jūsų diplomatinę veiklą. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū, ponė vicepirmininkė, vyriausiai įgalionėje. ES susiduria su daugeliu iššūkių. Tiek išorėje, tiek viduje ES. Būtina, kad būtų optimizuoti žmogiškieji ir kiti e, ištekliai 2017 metais. Na, pritariu tam, ką jūs sakėte apie diplomatiją, apie e, saugumą ir tarp institucinį mobilumą. Įdėmiai išklausiau. Pono Tomė auditorumo atstovo nuomonė. Manau, kad tas vertinimas, kurio sulaukta, yra pozityvus. Ši tarnyba, jūsų duoma tarnyba taps vis svarbesnė. Ir Norėčiau pasakyti, kad jūs dirbate su 139 delegacijoms, yra dar centrinės tarnybos. Turiu du klausimus. 2015 rugsėjį priėmė, nustatėte naują schemą savo sąrangos, kad būtų galima būtent geriau planuoti turimus resursus. Komisija atsakė į klausimyną. Ten buvo kalbama apie pasikeitimus, apie situacijos nestabilumą. Jūs sakėte, kad ta institucinė sąrangos schema buvo pritaikyta prie samos situacijos. Ar manote, kad reikia ją adaptuoti iš naujo dabar? Ir dar vienas dalykas, ponė vyriausiai galiotinė, kas man labai patiko. Jūs minėjote apie tai, kad biudžeto ištekliai ir žmogiškiai ištekliai turėtų pirmiausia būti skirti svarbiausiams prioritetams. Negalima šiais atvejais taikyti kažkokios mechaninės sistemos. Man patiko jūsų požiūris būtent į šį klausimą. Ačiū. Pirmiausia, noriu e, dėl klaidų to skaičiaus pasakyti. 0,6 procentai klaidų yra puikus rodiklis, nes daugelis uh, E, struktūrų atstovų atvykstančių komitetas gali tik pasvajoti apie tokį nedidelį klaidų procentų. Buvo minėti nesklandumai įdarbinimo procedūrų metu. Aš manau, kad kito biudžeto įvykdymo tvirtinimo e, procedūros metus atsižvelgsite pastabas. At, ir atsakymuose raštu buvo paminėtas situacijos pagerinimas. Pirmiausia, dėl ES delegacijų. Buvo sakoma, kad valstybių narių darbas turi būti geriau koordinuojamas ir turi būti teikiama geresnė pagalba. Norėčiau paklausti, ar Europos komisijai sekasi komunikuoti su valstybėmis narėmis, ar tas situacijos pagerinimas yra jaučiamas, ypač komunikuojant su valstybėmis narėmis. Taip pat finansinio reglamento pakeitimas, siekiant, jį, siekiant supaprastinti administracinės išlaidas, jų schemą delegacijose. Aš norėčiau paklausti, ar yra jau įgyvendinamas dabar koks nors supaprastinimo mechanizmas omnibuso reglamente. Dar vienas dalykas, kaip žinia, biudžeto vykdymo patvirtinimas yra visą gyvenimą betrunkantis mokymosi procesas. Kalbame apie praeitį, apie artimiausią ateitį, kalbame apie iššūkius Ir būsimame biudžete tie visi iššūkiai ir reikmės turi aiškiai atsispindėti. Manau, kad e, tas dalykas, kurį minėjote, e, ES pridėtinė vertė ir lankstumas yra vieni svarbiausių dalykų. Ir čia turiu du klausimus. Kokios ir kokie yra jūsų prioritetai naujajai daugiametiai finansiniai programai, žvelgiant į jūsų atliekamas pareigas. Ir paskutinis klausimas Ar gali nutikti taip, ar tai yra įmanoma, kad finansiniai ištekliai EIVT e, padidės reikšmingai? Ir ačiū už Jūsų atsakymus. Aš pati dar norėčiau užduoti klausimą, esu užsirašiusi į sąrašą, tai jį užduosiu vokiškai. USR turi dvigubas funkcijas. Jūs uh, E, tai paminėjote, tačiau kaip yra su kitais, nes jų tų kitų yra dauguma juk. O dabar mano kitas klausimas. Nei vienoje Kit, nei vienoje kitoje Europos institucijoje nėra tiek ir tokių iššūkių, kaip kad jūsų institucijoje. Jūs, jums kila daugybė iššūkių, turite taipogi bidžio, ribotą biudžetą. Na, o jūsų e, struktūra valdymo panašiai praktiškai Vengrijos arba Čekijos kokios nors. Jūsų kadencija dar truks dviejus metus, ką ketinate daryti ir jūsų manimų, ko reikėtų pasiekti per dviejus, trejus ateinančius metus. Ačiū už jūsų atsakymą. Pirmiausia, ko gero, turėčiau išmokti vokiečių kalbą. Uh, Tai čia bus mano po trejų metų, kaden, po trejų metų, ką galėčiau savo užsibriežti. Nesu tikra, kad supratau jūsų klausimą. Turiu pripažinti, kad po beveik dviejų su pusę metų ką galiu pasakyti? Man buvo pasakyta, kad aš imuosi neįmanomo darbo. Aš manau, kad šis darbas ne tik įmanomas e, atlikti. Aš manau, kad darbas remiasi tais instrumentais, tomis priemonėmis, kurios tikrai veikia, veiksmingos yra. Dabar dėl tų dvigubų funkcijų, taip vadovavimas tarybai yra, yra ir Europos gynybos agentūra, e, gynybos ir saugumo politika dabar tampa vienu iš didžiausių e, iššūkių. Taigi aš kaip tos agentūros, kaip mes, kaip vadovaujame šiai agentūrai, tai mūsų darbas glaudžiai susijęs ir su tuo, kas sprendžiama komisijoje bei taryboje. Dabar atsakysiu tai, ko dokumentuose nerasite. Man dėl to ir patinka politinės diskusijos. Manau, kad bent jau kol kas aš nesiūlyčiau jokių pokyčių tarnyboje ar pokyčių ryš, sąsajoje e, tarp mūsų tarnybos ir kitų politinių institucijų. Aš manau, kad pokyčiai dažniausiai yra inicijuojami konkretaus žmogaus politinės valios. Aš tikiuosi, kad iki kadencijos pabaigos man pavyks susisteminti tai, kas jau buvo padaryta iki šiol. Ir manau, kad rezultatai jau pradedami matyti. Pateiksiu migracijos akivaizdžiausią pavyzdį. Kai aš pradėjau dirbti, migracija nebuvo išorės veiksmų tarnybos e, sritis Tai yra migracijos konkrečių tarnybų ir TVR tarybos reikalas. Pačioje tarnyboje, Olga galbūt mane pataisys, migracijos dalis mūsų darbo programoje buvo labai nedidelė, praktiškai šaltinė tokia sritis buvo, o dabar tai tampa kaip ir centriniu dalyku. Ne tik tai kaip e, bendro pasaulinė problema, bet ir dėl to, kad visos delegacijos į tai įsitraukia. Praktiškai visose delegacijose yra dirbama su migracija tiek e, Afrikoje, tiek Azijoje, tiek Balkanuose, tiek e, Latino Amerikose mūsų delegacijos su tais klausimais dirba. Na, galbūt ne migracija į Europą, čia aš turiu galvoje, bet apskritai bendrieji migracijos keliami iššūkiai yra aptariami. Arba, pavyzdžiui, su Kanada mes dalyjamės bendrai pagalbą pabėgėliams. Lygiai taip pat tai susijęs su kova su terorizmu. Manau, kad dabartinė sistema dabartinėje sistemoje yra pakankamai e, gebėjimų, išteklių. Ir mes, kadangi vis dar esame jauna tarnyba, tai galime prisitaikyti prie politinių prioritetų. Kas dėl biudžeto, kaip jau ir sakiau, daug kas e, priklauso ir nuo patirties įgytos nacionalinėse tarnybose, štai pavyzdžiui, viešosios diplomatijos ar tam tikrų sektorių diplomatijos srityje, srityse. Aš manau, kad investicijos į kai kurias sritis netgi ir padidėjo. Jeigu norime, kad ES taptų viena iš pasaulinių lyderių, ES turi teikti ir konsulinę pagalbą, ir valstybėms narėms pagalbą užsienyje, pavyzdžiui, teikti. Taigi mes be to dar susidurėme vis dažniau su krizėmis, dėl kurių valstybės narės turi koordinuoti savo atstovavimą tam tikrose valstybėse narėse. Aš manau, kad struktūra struktūrinius dalykus reikėtų labiausiai aptarti. Taigi galbūt saugumas ir viešoji diplomatija bei komunikacija būtų svarbiausi dalykai. Na, o tai, ką padarėme dėl migracijos, be jokių didelių struktūrinių pakeitimų, manau, yra pagirtina nes mes e, praktiškai e, ėmėmės naujų darbo sričių, jos tapo netgi centrinėmis svarbiausiamis mūsų e, institucijoje, kitose institucijose taip pat, štai pavyzdžiui, ES taryboje saugumo ir migracijos klausimai tapo svarbiausiais. Ir ko gero pagrindinė darbo dalis dabar gula ant mūsų tarnybos pečių, ant mano pečių, nes mes teikiame informaciją. Taigi, kaip jau ir sakiau, EIVT dabar tapo struktūriškai e, tvirta institucija. Tačiau, e, nepaisant to, mokomės kasdien iš savo patirties. Ir manau, kad Tai, kas svarbiausia, tai ko gero būtų bendradarbiavimas su parlamentu, ypač su šiuo komitetu. Aš žinau, kad mes visi esame vienoje stovykloje. Dar turime taip pat ir narę, e, kuri e, turi tiesioginės patirties ir ji netgi tapo e, delegacijos vadovė. Na, o dėl pagalbos valstybėms narėms, kurios e, biudžetinių sunkumų e, patiria. Tas klausimas jau buvo keltas. Ko gero, užsienio politikai kaip patakiai sudėtinga yra tai padaryti. Mano manimu, su visomis valstybėmis narėmis yra susiklostę puikūs darbiniai santykiai. Na, galbūt tik tai asmenis mano toks požiūris yra. Užsienio išorės politika neturėtų pakeisti nacionalinių, e, europinė ta politika neturi pakeisti nacionalinių politikų. Ne, tai yra tiesiog kaip ir pridėtinė vertė toms nacionaliniams politikoms arba galbūt kažkaip e, yra sinergijos daugiau siekiama e, tais veiksmais. Štai pavyzdžiui, ne visos valstybės narės turi atstovybės 139 valstybėse, kuriuose mes turime delegacijas. Taigi šiuo požiūriu Taip, mes tai darome, tačiau vietoje, kai yra ir ES valstybių narių ambasadų atstovybių, tai e, mes jiems padedame ir be jokios abejonės valstybių narių atstovybėms tenka mažiau darbo. Aš ne kaip pakaitinę instituciją mus čia matyčiau, mes, na, gal sakysiu, kol kas bent jau dar nepakeičiame atstovybių valstybių narių. Tai yra daugiau pridėtinė vertė, kurią mes suteikiame. Net ir jungtinės karalystės, tos pasitraukiančios valstybės atveju tai būtų aktualu. Na dabar, jeigu, pra, jeigu kalbėtume apie gynybą, tai e, aštuonerius, gal jau devynerius metus trunka finansinė krizė. ES. Visų valstybių narių biudžetai dėl jos nukentėjo. Na, o mes Europos gynybos veiksmų e, plane štai ką numatėme. nepriklausomai nuo to, kiek daugiau ar mažiau yra ketinama išleisti valstybėse narėse, reikia e, išleisti tuos pinigus protingiau. Taigi praktiškai, kai yra investuojama protingai, rezultatai mūsų veiklos yra geresni. Pasidalinsiu vienu pavyzdžiu. Europiečiai maždaug pusę e, išleidžia tiek e, to, kiek e, amerikiečiai investuoja į šią sritį. Tačiau 15 procentų skiriasi mūsų rezultatai lyginant su amerikiečiais. Nesvarbu, kas bebūtų nuspręsta, ar daugiau, ar mažiau, manau, kad kai bendrai yra biudžetas valdomas, taip yra pasiekima geresnių, geresnių rezultatų. Be jokios abejonės masto ekonomija yra pagrindinis mūsų darbo komponentas. Aš pati esu įsitikinusi giliai, kad mes gyvename pasaulyje, kuriame Europos uh, nėra tokios didelės, e, e, nei vienos didelės ES valstybės, kuri galėtų viena atsilaikyti prieš kitas supergalias pasaulyje, pavyzdžiui, kin, prieš Kiniją, prieš Rusiją, prieš JAV, demokratijos e, aspektų, pavyzdžiui, Indiją galima būtų paminėti ar kitas šalis. Mūsų europiečių stiprybė yra bendras darbas kartu, kaip jau ir sakiau, pas, mes esame e, didžiausia pasaulio rinka, didžiausias investuotojas pasaulyje, e, didžiausia humanitarinė donorė mes esame ES. Ir praktiškai vienos, e, net ir turtingiausios didžiausios valstybės narės ar didžiausią diplomatinį tinklą turinčios valstybės narės ar gynybos e, e, pajėgas turinčios valstybės, tiksliau pasaulio, negali mums prilygti. Ir manau, kad reikėtų į geopolitiką pasižiūrėti, ko gero žemynų dydis e, čia yra svarbus dabar. Tai grįžkime prie žemiškesnių dabar klausimų. Jūs klausėte dėl struktūrinės piramidės, dėl peržiūros jos, kurią pradėjome pastaraisiais metais ar pavyko atremti iššūkius, ar dar reikia ateityje pakeitimų dar toje struktūroje. Na, aš nenoriu nei pesimistiškai, nei optimistiškai kalbėti, pasakysiu tik tai, kad e, situacija kinta, nuolatinė kaita vyksta. Dabar šiame etape e, geopolitiniai pokyčiai labai svarbus vyksta. E, Aš e, manau, kad per ateinančius e, metus tų pokyčių bus nuolat ir daug. Dabar, kas dėl restruktūrizavimo mūsų tarnybos, tai manau, kad e, mes po restruktūrizavimo esame pasirengę nuolat reaguoti, būti pasirengę atremti tuos pokyčius. Taigi ta peržiūra buvo tokia, kad mes dabar galime tai daryti, nes jeigu nebūtume to padarę, reiktų tų reformų kiekvienais metais, e, todėl kad gyvename dabar e, nenuspėjamais laikais. Aš manau, kad e, restruktūrizavimas, kurį atlikome, suteikia mums daugiau lankstumo ir mes dabar galime prisitaikyti prie tų pokyčių, kurie iškyla pasaulyje. Ir tai yra nuolatinis procesas. E, restruktūrizavimo tikslas, ko gero, buvo nustatyti aiškias gairias, e, iš kurių būtų aišku, kaip, kas, su kuo vertikaliai ir horizontaliai yra susijęs, kokios instrukcijos, e, kur iš ko gaunamos, kad nebūtų jokių skylių toje struktūroje. Mes Tiesiog nenorime, kad būtų tokių situacijų, kad vieną rytą suvoksime, jog e, kažkas buvo pražiūrėta ar nepadaryta, kad nebūtų jokių čia skilių. Mes manome, kad e, reikėtų stiprinti darbą su geografiniais regionais, tai yra į darbą žiūrėti per geografinius regionus. dar, kiek supratau, buvo klausimų apie tai, kas paprastai klausimų metu nėra aptariama. Ko gero, tai daugiau susijęs su mūsų kaip Europos komisijos vicepirmininkės pareigose, pareigo, pareigomis. Tačiau galbūt šį klausimą galėtume aptarti atskirai, ne šių klausimų metu. Beje, e, šis klausimas man labai įdomus yra. Na, bet lygiai taip pat e, mielai dalyvaučiau ir e, šioje diskusijoje, naujoje diskusijoje, nežinau ar dabar, ar vėliau. Na ir e, galbūt mūsų tarnybos, na ne mano, bet mano, mūsų visų tarnybos galbūt galėtų dalyvauti posėdžiuose su atskiromis temomis, tokiamis kaip, kad pavyzdžiui, finansinis reglamentavimas. Ir tokiu būdu mes galėtume išsameu šios klausimus aptarti, nes aš puikiai suprantu, kad jūs laiko taip pat turite nedaug šiandien. Pirmininkė, ačiū. Finansų, biudžeto, tiksliau, reglamentavimo, reglamento klausimai bus, galima bus aptarti atskiroje darbo grupėje. Ir manau, kad delegacijų e, vadovams dar bus numatyta galimybė tai padaryti. Benediktą, pranešėjas dabar. Dėkoju. Manau, kad parlamentas ir biudžeto kontrolės komitetas gali prisidėti prie to, kad bendradarbiavimas su išorės veiksmų tarnyba būtų dar efektyvesnis, kad pati tarnyba dirbtų dar efektyviau. Manau, kad bendri tikslai ir darbai visiems mums yra svarbus. Be abejo, mūsų komitetas labiausiai susitelkia prie išlaidų. Tačiau manau, kad teisingas pinigų išleidimas, tvarkingas jų išleidimas yra susijęs su sklandžiu tarnybos veikimu. Ar bent jau prisideda prie to. Norėčiau išsakyti trumpą pastabą, kuri nėra susijusi su mūsų komitetu. Jūs kalbėjote, kad prioritetai pastaraisiais metais buvo susitelkę prie Sirijos, Libijos ir už Saharės Afrikos. Aš manau, kad auganti įtampa vakarų Balkanuose taip pat yra nemenkas iššūkis. Vis daugiau į regioną kišasi išorės jėgos, tokios kaip, pavyzdžiui, Rusija ir jų kišimasis iš regiono nuolatos auga. Turėčiau pasakyti, kad vakarų Balkanai, kad ir kaip be būtų gaila, taip pat taps prioritetu 2017-2018 metais. Regione konfliktui visi elementai reikalingi yra suruošti. Tad manau, kad išorės veiksmų tarnyboje ten teks nuveikti labai rimtą darbą. Dėkuoju už Jūsų pasisakymą. Uh, ačiū labai, ačiū mm, mūsų viešniai, Frederikai Mogherini, už tai, kad atvyko pas mus. Tikiuosi, kad artimiausių metų susitiksime dar kartą. Na, atleiskite, turiu tęsti darbus, einu prie kito darbo tvarkės punkto. Ir čia bus kalbama apie specialią EAR ataskaitą, e, kuri mm, kalba apie E, kompleksinės paramos veiksmingumo padidinimą ir apie tai, kad tai kelia nemažai problemų. Suteiksiu žodį Europos audito rūmų narui Nikolaso Milijonis. Jis pristatys parengtą specialioje ataskaitą. Ačiū labai, ponė pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Man tikrai didžiulė garbė ir malonumas pristatyti audito rūmo ataskaitą, kurioje kalbama apie kompleksinį paramos susijimą. Tai yra aktualu 7,5 milijono ūkininkų ir Tai taip pat sieja daugumą BŽUP išmokų, tai yra apie 47 milijardus eurų, kurias buvo išmokėtos 15 metais ir viskas yra susijęta su e, bazinėmis taisyklėmis. Pirmasis taisyklių rinkinys yra e, vadinamieji teisės aktų nustatyti valdymo reikalavimai e, susiję su aplinkos, augalų sveikata, gyvūnų sveikata ir taip toliau išrinkti iš galiojančių direktyvų ir reglamentų. E, kitos taisyklės yra susijusios su standartais skirtais GAEC, tai yra e, gerų žemės ūkio ir aplinkosaugos sąlygų sudarimo standartai ir jie yra susiję su vandens, dirbožėmio apsauga. Tad ūkininkai privalo laikytis tų taisyklių ir jeigu nepavyksta e, to padaryti, tada galima taikyti administracinę baudą. E, Ta, mm, kompleksinės, tas kompleksinės paramos susijimas yra susijęs su dviem pagrindiniais tikslais. Visų pirma, e, užtikrinti tvarų žemės ūkį, jo plėtojimąsi, e, didinant informuotumą. Kitas elementas yra užtikrinti, kad BŽUP labiau atitiktų visuomenės lūkesčius ir būtų pa, užtikrintas BŽP politikos nuoseklumas ir dėrėjimas su aplinkosauginė praktika. Dabar dėl to požiūrio, kuriuo vadovavome audito metu. Mes vertiname, ar ta kompleksinė parama yra veiksminga ir kiek daug supaprastinimo buvo pasiekta vadovaujantis naująją teisinę sistemą. Mes pasinaudojame savo patirtimi ir informaciją, kuri buvo surinkta per e, pastaruosius kelišimtus e, vizitų į ūkius per pastaruosius metus ir Mes be abejo taip pat lankėmės Agri generalinėme direktorate, taip pat trijose valstybėse narėse, atlikome dvi apklausas, kuriuose kalbama apie informatumą, atitikti ir supaprastinimą. Mes sulaukėme atsakymų 64 mokėjimo agentūrų, 27 valstybėse narėse ir 62 patariamųjų ūkininkų organizacijų. Pirmojoje dalyje ataskaitos mes kalbame apie tai, ar komisija adekvačiai vertina tos kompleksinės paramos e, veiksmingumą. Ir norint tai įvertinti, tai komisija turėtų apibriežti veiklos rodiklius. Apskaičiavome, kad laikotarpiai nuo 14 iki 20 metų tie du kokybiniai indikatoriai tiesiogiai susijęti su kompleksinė parama dėje nelabai sėkmingai mat, išmatavo jos poveikį. Kalbant apie mm, mm, mm, kompleksinę paramą, e, akivaizdu, kad atitinkamos taisyklės ne visada buvo įgyvendintos, e, kalbant apie pagrindinius indikatorius e, bei apie aplinkos, taip pat visuomenės veikatos ar gyvūnų gerovės apsaugą. Auditorumo atlikti auditai rodo, kad per pastaruosius ketverius metus e, valstybių narių pateikti e, duomenys e, demonstravo, jog yra tikrai nemažai pažeidimų užtikrinant kompleksinę paramą, ypač penkiose pagrindinėse srityse. Tai yra gyvulių laikime, trašų naudojime, maisto ir pašarų saugoje ir taip toliau. Ir komisija taip pat išanalizavo tą informaciją susijusią su statistiniais duomenimis e, ir buvo nustatyta, kad standartai yra gana dažnai pažeidžiami, o kalbant apie potencialias pažeidimų priežastis, jos taip pat buvo išvardintos. Na ir mūsų ataskaitoje taip pat yra kalbama, kad apie naująjį, kalbant apie naująjį BŽUP laikotarpį, standartai buvo sumažinti, buvo panaikinti tie savanoriški standartai ir tie standartai, e, kurie nebuvo tiesiogiai susiję su ūkininkavimo veikla. Tai yra e, geras supaprastinimo pavyzdys, tačiau mes taip pat išsiaiškinome, kad tas sudėtingumas išlieka todėl kad yra detalių duomenų reikalaujama atliekant kompleksinės paramos kontrolės patikrinimus. Vykstant patikrinimams vietoje, kalbant apie SMR ir GAEX, viskas turi būti patikrinta ir tie patikrininkai dažniausiai apima šimtus kontrolės taškų e, įvairiausiose e, patikrinimo sąrašuose. Manau, kad būtų naudingesnis rizika grįstas į tikslo orientuotas požiūris. Ir taip pat reikėtų atsižvelgti į e, pažeidimų lygį, taip pat į poveikio mastą, tai padėtų užtikrinti, kad kontrolės sistema būtų veiksmingesnė. Savo ataskaitoje mes taip pat pripažįstame, kad smulkiųjų ūkininkų schema yra papildomas žingsnis siekiant supaprastinimo, tai sumažina administracinę naštą ūkininkams e, bei kitas naštas, taip pat padeda taupyti kaštus. Kai ši schema yra įgyvendinama valstybėse narėse, kuriuose smulkieji ūkininkai sudaro svarbę mm, ūkininkaujančių asmenų dalį, Labai svarbu užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp administracinio supaprastinimo ir aplinkosauginių tikslų susijusių su kompleksinė parama siekimo. Mes nutatėme tam tikras rytis, kuriuose naudingesnis būtų dar didesnis supaprastinimas. Pavyzdžiui, naujasis žadinimo mokėjimas buvo numatytas naujame BŽP laikotarpyje, siekiant paskatinti tokias aplinkai draugiškas praktikas. Ir tos praktikos yra panašios į ankstesnės kompleksinės paramos praktikas, taip pat jų tikslai yra panašus. Tai yra e, žemės e, sklypų priežiūra, biovairovės išlaikymas, tačiau nepaisant, nepaisant ir tų esamų panašumų, e, viskas yra tikrinama panaudojant dvi kontrolės sistemas. Tad mes manome, kad komisija turėtų e, įvertinti e, tas, tuos du žemės ūkio E, praktikų rinkinius ir siekti užtikrinti didesnę sinergiją tarp jų. Mes taip pat išsiaiškinome, kad e, kompleksinės paramos kaštai susijęs su gyvendinimu nėra e, tinkamai m, mm, nurodyti ir komisija apskaičiavo tuos bendrus kaštus susijusius su žemės ūkio išlaidų valdymu ir kontroliavimu, tačiau dėje nėra tokių um, konkrečių paskaičiavimų susijusių su mm, būsim, būsimais skaičiais. Ir kalbant apie naująjį BŽUP laikotarpį, čia numatyti naujieji pakeitimai greičiausiai nesumažins kaštų. E, kompleksinės paramos sistema numato tam tikrus administracinius ribojimus tiek ir naudos gavėjams, tiek ir nacionalinėms institucijams ir mes manome, kad labai svarbu įvertinti ir bendrus kaštus susijusius su kompleksinė parama, kad būtų e, parengta mm, ir įgyvendinama e, veiksminga kaštų politika. Taip pat kalbant e, apie mm, specialių rodiklių naudojimas, skaičiuo, skaičiuojant baudas, e, jie skyrėsi priklausomai nuo valstybės narės. Todėl norėtume paraginti komisiją pateikti naujas papildomas gairias dėl šių savokų ir užtikrinti, kad baudų taikymas ES lygių būtų labiau suderintas. Ačiū už Jūsų dėmesį, mielai atsakysiu Jūsų klausimus. Besten Dank. Die Frau Kollegin Kadenbach, bitte. Ačiū labai. E, žodis e, ponui Kadembach. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums ir Jūsų komandai už atliktą tyrimą. E, man atrodo, kad pagrindinė užduotis šiuo atveju buvo tiesiog atsižvelgti į mūsų piliečių lūkesčius, į kompleksinės paramos įgyvendinimo užduotis užtikrinimą. Ir tai yra itin svarbu. Reikia nepamiršti ir euro barometro tyrimų, jie analizuoja ir žemės ūkio sritį, finansavimo aspektus, e, taip pat Europos fondų lėšų panaudojimą. Ir be abejo, tai reiškia, kad mūsų piliečių lūkesčiai yra gana mm, aukšti. E, dauguma klausų rodo, kad E, šis sektorius yra dažnai vardėjamas, kalbant apie gyvūnų gerovės įvardyjimą, visuomenės veikatos užtikrinimą. Ir jeigu taisyklių nesilaikoma, tada be abejo reikia tos nuobaudų, sankcijų sistemos, reikia tokios sistemos, kuri padėtų įvertinti, ar tinkamai laikomasi taisyklių ir kaip užtikrinama ta kompleksinė parama, man atrodo, jog akivaizdu darosi štai kas. Reikia įvertinti tuos kriterijus, e, nes, kalbant apie kai kuriuos sektorius, kai kurias valstybės narės, ten yra skirtingi rezultatai, skirtingi valdymo aspektai, tačiau yra e, panašių pažydimų panašiose valstybėse narėse, tačiau tie pažydimai E, yra kažkaip kitaip sprendžiami, neskiriasi sankcijos, nuobaudos, neretai tų nuobaudų apskritai nėra, o kartais kaip tik labai griežtai į viską žiūrima. Tad kalbant apie kompleksinės paramos taisyklės po 20 metų, jas reikia analizuoti, reikia nepamiršti tų specialių rodiklių, be to Europos audito rūmų atliekama kontrolė e, leido nustatyti tuos bendrus standartus ir taip pat spręsti problemas susijusias su e, viešųjų lėšų panaudojimu, taip pat e, biurokratinio mechanizmo supaprastinimu. Tad jeigu kalbame apie e, ūkininkavimo veiklą užsiimančią įmonę, puikiai žinome, kad jos susiduria su įvairiomis taisyklėmis, tam tikrų dubliavimuose ir įvairiomis kontrolėmis. Na ir man atrodo, kad šioje ataskaitoje aiškiai yra pademonstruota štai kas. Taip, kontrolės vyksta, tačiau mm, nesijaučia tų kontrolių poveikio, nėra pasiekti tie tikslai, kurie buvo užsibriežti. Ir, kaip jau sakiau, tarsi gaunami duomenys, atliekamas patikrinimas, tačiau rezultatų nėra. E, kalbu tiek ir apie visuomenės veikatos apsaugos aspektus, kitas rytis. Ir kalbant apie šią e, ataskaitą, suprantu, kad e, kompleksinės paramos taisyklės yra sudėtingos, biurokratinės ir kai kuriais atvejais jie sudėtinga įgyvendinti. Tačiau man atrodo, kad ateityje reikėtų daugiau dėmesio skirti štai ką, kad būtų pasiekti konkretus rezultatai, kalbant apie viešųjų lėšų panaudojimą. Ir kalbant apie Europos audito rūmų vaidmenį, norėtume, kad būtų užtikrinama ta kompleksinė parama, jos tinkamas įgyvendinimas. Ir kad e, kai bus atliktas poveikio vertinimas po 20 metų, tada reikėtų panalizuoti, kokius rodiklius būtų galima parinkti, sukalibruoti. Man atrodo, kad reikia siekti apčiapiamų rezultatų, atsižvelgti be abejo ir tą įvairovę. Suprantu, kad taisyklėse tą įvairovę sudėtinga išlaikyti tačiau reikia to siekti, reikia atsižvelgti tai, kad žemės ūkio veikla skiriasi skirtingose valstybėse narėse. O dabar dėl sankcijų, e, dėl nevienodo elgesio aptikus pažeidimus, m, mm, apie tai jau kalbėjau. Tačiau taip pat norėčiau paminėti, kad labai svarbu um, laiku keistis nuomonėmis valstybėse narėse, ieškoti vykdytų pažeidimų ir taip pat e, analizuoti, kodėl tie pažeidimai įvyko. Reikia be abejo imtis savalaikių priemonių siekiant e, išspręsti tas problemas. Tad tiek būtų dėl tų rekomendacijų. Galiu pritarti tam, ką sakė ponas Milijonis savo ataskaitoje. Ačiū labai dabar žodis ponui Novakov, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Kadenbach ir ponui Milijonis už jų darbą įdėtą rengiant šį dokumentą. Aš džiaugiuosi, kad turėjau galimybę būti šešėliniu pranešėju. Žinau, kokia svarbi yra bendro žemės ūkio politika. Tai yra viena iš tų tokių m, mm, tikrai m, mm, svarbiausių bendrųjų politikų, kurias egzistuoja Europos Sąjungoje ir ji tikrai buvo keista, reformuota ne vieną kartą, tai yra visiškai normalu. Nes kalbant apie žemės ūkį, apie rinką, situacija nuolat keičiasi ir mes negalime pramiegoti tos pažangos. Turiu ir keletą pasiūlymų, kalbant apie kompleksinę paramą bei jos įgyvendinimo veiksmingumą. Kalbant ne vien tik apie šią ataskaitą, tačiau ir apie audito rūmų specialiąją ataskaitą, mūsų atliekamą darbą, man atrodo, kad reikėtų vis labiau reikalauti, kad į tas rekomendacijas komisijoje būtų atsižvelgta. Juk to tikisi ES piliečiai, kurie mus stebi. Ir čia svarbi yra ne vien tik ta politinė žinia. Aš paminėsiu kai kuriuos pasiūlymus, kuriuos parengiau dėl šios ataskaitos. Ir Ten taip pat yra kalbama apie informatumo didinimą šioje srityje. Ir e, taip pat apie tai, kodėl tai negalėt, neturėtų būti privaloma bent jau kai kuriems geografiniams regionams. Tokia galimybė, manau, tikrai egzistuoja ir ją reikėtų bent jau apsvarstyti. Ir neretai, kalbant apie žemės ūkį, procedūros yra tokios ilgos, tokios sudėtingos, kad e, ir taip e, apsunkiname ūkininkų gyvenimą, kuris ir taip jau tikrai nėra paprastas, jų darbas nėra lengvas, e, o čia dar apkrauname juos tomis itin brangiomis, nesuprantamomis procedūromis. Tad supaprastinimas tikrai yra svarbi sprendimo dalis. Reikia ieškoti greitesnių, paprastesnių būdų um, paraiškų dėl projektų pateikimui. Ir man atrodo, čia Europos komisija taip pat turėtų suvaidinti savo vaidmenį. Reikia užtikrinti, kad nebūtų perteklinio reglamentavimo valstybėse narėse, nes neretai mūsų užsibrieštos ambicijos yra teigiamos. Mes norime mažiau taisyklių, greitesnių procedūrų, norime kaštų panaudojimo efektyvumo, tačiau e, kalbant apie nacionalinį lygmenį ar netgi regioninį lygmenį, e, kažkokias tai kaimiškas vietovės. Ten ir tai yra tiek visokiausių taisyklių, taisyklėlių, kuriomis reikia vadovautis. Ir tiesiog e, nebelieka laiko galvoti apie tiesioginį darbą ūkininkams, o tik sekti tas visas procedūras. Tad norėčiau dar kartą paraginti mažiau tų kriterijų, konkretesnių tikslų, kiekybinių priemonių. Nes jeigu norėtume didesnės kompleksinės paramos panaudojimo, reikėtų aiškesnių rodiklių, e, kiek tai yra veiksminga. Pritariu Europos audito rūmams dėl to, kad e, reikėtų suderinti e, bendrų sankcijų taikymą Europos Sąjungoje, kai nėra užtikrinama atitiktis, kai yra kažkokie pažeidimai. Taip pat reikia interaktyvios, atviros duomenų bazės sukūrimo. E, reikia, kad joje būtų daugiau informacijos ir taip pat, e, kad būtų galima realiuoju laiku stebėti situaciją skirtingose regionuose. Flanagan, prašau. Uh, Ačiū labai, mm, atleiskite, kad šiek tiek pavėlavau, tačiau atidžiai klausiausi e, mm, transliacijos internetu, vykdama čia iš oro uosto. E, Man atrodo, kad mūsų vaidmuo yra užtikrinti, kad pinigai būtų teisingai leidžiami ir kad būtų e, tinkamos sistemos panaudojamos, tačiau tuo pat metu nereikėtų kankinti e, tų um, paramos gavėjų. Aš pats esu dar ir Agri, Žemės ūkio komiteto narys. Ir kalbant apie pastarosius rinkimus, kuriuose aš dalyvavau, e, vis iškildavo tas klausimas. Ir Jeigu mes norime, kad ES išliktų kartu, tai turime suvokti, kad būtent šis rytis e, neretai kelia daugiausia susirūpinimo mūsų piliečiams, nes neaišku, kokios tos taisyklės, kokie laiko terminai ir e, tiesiog e, bijomasi tas taisyklės pažeisti, todėl čia reikėtų imtis veiksmų. Dar vienas dalykas, kurį dažnai girdžiu iš ūkininkų Na, e, jų darbas tikrai sudėtingas e, ir jie mažiausiai galvoja apie tokius dalykus kaip atitiktis ir panašiai, bet tai tikrai kelia e, problemų ir norėčiau kai ką pasiūlyti. Manau, kad reikėtų tokios bendros kompleksinės paramos kontroliuojančios įstaigos Europos Sąjungoje. Taip pat reikėtų kažkaip tai susijęti tą informaciją susijusią su skirtingais fondais ir finansavimu. Ar reikėtų, kad kiekviena žemės ūkio sritis turėtų turėti jai skirtą e, skyrių ir taip pat e, reikėtų e, tam tikrų poskirių, kuriuose būtų pateikiama konkreti informacija, procentai ir taip toliau. Na ir tokie dokumentai turėtų būti išsistoms nacionalinėms ūkininkų organizacijoms valstybėse narėse, jos taip pat turėtų gauti galimybę pasisakyti, taip pat reikėtų parengti specialų šabloną atliekamiems patikrinimams, kontroliai ir užtikrinti, kad nebūtų dubliuojami e, tie patikrinimai e, ūkiuose. Ir manau, kad reikia užtikrinti, kad e, E, kalbant tiek apie maistą, tiek apie gyvūnų gerovę, pašarus ir taip toliau. E, manau, kad e, šiuose srityse reikėtų užtikrinti, jog tenai būtų galima vykdyti patikrinimus bei iš ankstinio perspėjimo, na, o kitose srityse būtų galima be abejo pateikti iš ankstinį perspėjimą nuo 48 iki valandų, galbūt iki 14 dienų. Reikėtų taip pat specialiosios geltonosios kortelės sistemos, e, kai, pavyzdžiui, pažydimas nutinka pirmą kartą. Ir kol kas Hogano, komisaro Hogano pateikiamos iniciatyvos nėra pakankamos. Taip pat noriu pasakyti, kad e, Pavyzdžiui, Airijoje um, ūkininkai per pastarasis kelias savaitės galėjo anksčiau pradėti barstyti laukus mėšlų, tačiau dėl tam tikrų laiko terminų, kurie yra numatyti ir kurių privaloma laikytis, jie negalėjo to padaryti. Tai suprantu, kad oro nuspėti neįmanoma, tačiau mm, jeigu mes norime vengti euroskepticizmo augimo, um, turime imtis uh, protingų žingsnių. Uh, Ir jeigu drausime ūkininkams daryti kažką, kam yra, pavyzdžiui, puikios gamtinės sąlygos susidariusios, e, todėl kad štai mes taip nustatėme, na, be abejo, galime taip daryti, tačiau turime suprasti, kad tai turės skaudžias pasiekmes. Be to trūksta apeliacijų proceso numatymo. Galbūt galėtų kažkokia speciali, bent jau trijų asmenų taryba analizuoti tas apeliacijas. Be abejo, reikia užtikrinti, kad tas apeliacijos būtų skaidrios ir e, laiku viskas būtų atliekama. Reikia, kad sistema būtų kuo įmanoma patikimesnė. Reikia aiškiai nubriežti, kas yra ES kompetencija, kas yra valstybių narių kompetencija, kalbant pavyzdžiui apie ganyklų skaičiaus nustatymą. Ataskaitoje taip pat kalbama apie patikrinimus jų nuseklumą valstybėse narėse. Jau artėjau prie pabaigos, noriu pasakyti, kad reikia užtikrinti paprastumą, suderinamumo ir reikia problemas išspręsti vieną kartą, kad nereikėtų jų kartoti ir kartoti. Das Wort, das Wort erhält uh, Herr Basko, Direktor der Generaldirektion Agrar. Bitte. Ačiū. Dabar žodžius ponui Vasku iš Generalinio direktorato Žemės ūkio. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Emilionis, gerbėmi šio komiteto nariai. Norėčiau padėkoti Jums už progą pasikeisti nuomonėmis, kuri parengė audito rūmai. Noriu padėkoti ponu Milionu ir audito rūmams už pareikštas pastabas ir rekomendacijas, kurios aišku prisidės prie to, kad kompleksinės paramos veiksmingumas būtų didesnis. Norėčiau grįžti prie šio e, kompleksinės paramos mechanizmo svarbiausių elementų ir prie tų mechanizmų susijusių su, su šiuo metodu. Norėčiau pasakyti, kad Europos komisija pritarė tai nuomoniai, kad informacijos turėtų būti daugiau, turėtų būti aktyviau reikalavimų laikytis kompleksinės paramos reikalavimų ir kriterijų. Kompleksinė parama nėra įgyvendinamoji priemonė mūsų politikoms. Bet labai svarbu, tai yra, labai svarbi tai yra susijęs su gyvūnų gerovės politika, žemės ūkio politika ir taip toliau. Tad reikalingas tikrai geras įgyvenimo mechanizmas. Norėčiau pasakyti, kad tikslas to šios kompleksinės paramos yra padėti žemės ūkiui, tinkamai plėtotis, norime tinkamai teikti informaciją ūkininkams ir Taip pat norėtume, kad žemės ūkio politika atitiktų šio laikinės visuomenės poreikius. E, pažeidimo procedūros yra taikomos tuo atveju, kai vyksta pažeidimai ir E, taip pat tais atvejais, kai atliekant auditą yra randama problemų. Buvo daug kalbama apie supaprastinimą, apie būtinybę supaprastinti visą BŽUP mechanizmą bei kompleksinės paramos tiekimo mechanizmą. 2005-aisiais prasidėjo šie procesai ir paskui buvo atlikta šio proceso tarpinė peržiūra Turėčiau pasakyti, kad kontrolės procedūros buvo supaprastintos, jų nuostatos dabar paprastesnės. E, e, egzistuoja atskirų sektorių teisės aktai, egzistuoja taip pat daug dalykų, kurie padeda spręsti problemas gyvūnų augintojams ir augalų augintojams yra suteikiamas skirtingas laiko tarpas, atitinkamai 45 Ten e, yra sutelkiamas skirtingas laiko tarpas, 8 e, savaitės arba 20 arba 2 savaitės problemos išspręsti atitinkamai. Taip pat egzistuoja e, dar vienas sprendimas, kurio dėka 40 procentų buvo sumažinti statutiniai reikalavimai. Buvo sumažinta įdėkiant šį mechanizmą priemonių nuo 18 iki 13, nuo, 50, nuo 15 iki 7 buvo sumažinti patys standartai kompleksiniai paramai gauti. E, e, ūkininkai turi taikyti tokius metodus dabar, kurie yra tinkamai kontroliuojami, yra įmanoma tą padaryti. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad įdėgiant naują, įdėgus naują režimą smulkiems ūkininkams, mes galime vėlgi pagerinti kompleksinės paramos teikimą teikimą pagerinti, mes galime pagerinti kompleksinės paramos teikimą. Ir norėčiau pasakyti, kad yra visas paketas, kuris buvo pasiūlytas ir įdėktas, ir mes manome, kad tos visos pastangos padės e, įdėkti supaprastinimo elementą ir supaprastinimas reikėtų, kad būtų pasiektas nepakenkiant kompleksinės paramos teikimo mechanizmų, nesumažinant jo efektyvumo. Taip pat norėčiau pasakyti, kad um, turime taip pat ir tam tikrus rodiklius, kurių dėka galima matuoti kompleksinės paramos teikimo veiksmingumą. E, tie rodikliai ne visais atvejais pasirodė tinkami, ne visada atspindintis situaciją. Mes e, stengiamės atsižvelgti į teisės aktų nustatytų reikala, e, valdymo reikalavimus, į jų įgyvendinimą ir tuo būdu stengiasi užtikrinti, kad mechanizmas kompleksinės paramos būtų tinkamai veikiantis. Mes manome, kad kontrolės mechanizmų reikalinga tam tikra e, sinergija paremta BŽUP taisyklėmis ir taip pat e, stebėsina po atliktų patikrų. Taip pat mes turime pagerinti keitimąsi informaciją tarp tarnybų ir tarp tarnybų, kurios yra atsakingos už už BŽUP ir už atskirų sektorių teisės aktus. Reikėtų, kad e, kompleksinis paramos teikimas būtų labiau harmonizuotas. Vertinant poveikį buvo atsižvelgta į visą eilę priemonių. Europos komisija toliau stengsis aiškintis, kiek tie e, rodikliai turėtų būti tobulinami toliau. Kaip jau sakiau, buvo daug investuota, įdėta daug pastangų siekiant pagerinimo, kuris šiaip buvo konstatuotas. E, taip pat šios visus poreikius būtent atsižvelgti, kai bus diskutuojama dėl naujos e, daugiametinės finansinės programos. Na ir dar vienas dalykas, ponė pirmininkė. Kalbant apie auditorumų rekomendaciją. Buvo sakoma, kad reikia harmonizuoti sankcijas numatomos pagal ES teisės taisyklės. Norėčiau pasakyti, kad teisės aktai reikiami reguliuoja kompleksinės paramos teikimą ir jos leidžia valstybėms narėms geriau atsižvelgti į šalyje egzistuojančius įvairius specifiškumus. Nes ar esate ūkininkas Airijoje ar Ispanijoje, egzistuoja tam tikri skirtumai, todėl geriau, kad įgyvendinimu e, kompleksinės paramos teikimo ir jo veiksmingumo vertinimu rūpintųsi valstybės narės. Norėčiau pasakyti, kad harmonizuotas e, įgyvendinimas šio principo yra užtikrinamas pasitelkus atitikties procedūrą ir yra atsižvelgiama į visas specifines sąlygas susiklošiusios valstybėse narėse. Norėčiau pasakyti, kad esant tokiam kontekstui mes galime tinkamai dirbti, nes su valstybėmis narimis vyksta nuolatiniai reguliarūs susitikimai. Yra žinoma valstybėms narims, kokius reikalavimus ūkininkai turi atitikti, kokios specifinės sąlygos yra susikloščiusios šalise. Mes rengiame susitikimus, mes rengiame gairias, perdodame dokumentus. Tačiau, kai dėl sankcijų ir vertinimų, reikėtų, kad valstybės narės turėtų daugiau veiksmų laisvės, kad tie vertinimai būtų labiau atitinkantis vietos sąlygas. Dėkoju. Ja. Herr Millionis zum Abschluss bitte und ich wäre über Kürze dankbar und danach nochmal der Berichterstatter bitte. Uh. Ponui milijonui žodis e, pabaigai. Pone pirmininkė, dėkoju. Aš norėčiau pateikti rekomendaciją, kad būtų nu, numatyta efektyvesnė kompleksinės paramos sistema. E, biudžeto kontrolės komiteto nariams galiu tik padėkoti už jų parodytą paramą mūsų darbe. Ačiū. Turime tęsti darbus pagal savo darbo tvarkę. Yra dar keletas dalykų susijusių su vykdymu, bet turėsime susitikti šiek tiek kitos sudėties. Ir dabar um, su teisingumo teismu dar kai kurios dalykus pasitikslinsim. Na, šiandien truputėlį skubame, tačiau esu tikra, kad kad galėsime ir toliau kartu dirbti, kad parengtume kuo geresnės kompleksinės paramos e, taisyklės. Seksime ir toliau šio klausimo vystymas, o dabar einame prie penkto darbo tarkės klausimo, 2015 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas. Sveikinu e, pona Sasoli, pana vicepirmininką, sveikinu Robertą Galviną, Europos parlamento vidaus auditorių bei pona Mugurusą. Jis yra iš auditorumų ir pirmiausia žodis jam. Señora presidenta del Comité de Control Presupuestario, secretaria. Gerbiama pirmininkė, biudžeto kontrolės komiteto, gerbiamasis uh, generalinį sekretorių parlamento. Gerbimiai ponios ir ponai, dar kartą norėčiau e, padėkoti Jums už galimybę čia pasisakyti ir pasidalinti audito rūmų e, darbo rezultatais. Devintajame skyriuje mūsų metinio pranešimo galite atrasti šią informaciją. Kaip jau ir sakiau, mokėjimai pagal penktąją eilutę yra 9 milijardai eurų. Tai yra daugiametinė finansinė programa. Klaidų lygis yra 0,06 procento. Tiksliau 0,6 procento. 151 sandoris buvo iš viso įvertintas audito rūmų, 16 iš jų buvo parlamento padaryti sandoriai. Praeitais metais e, metinę ataskaitą pristatydami pastebėjome, kad nėra pakankamai kontrolės iš parlamento pusės dėl konkrečiai vienos politinės partijos. Ir vėlgi šiais metais dėl tos pačios frakcijos iškilo problemų. Audito rūmai e, nustatė, kad iš 2014 metais ir 15 metais nebuvo pakankamos išlaidų kontrolės ir nebuvo atitinkamų rezultatų ir procedūrų laikomasi. Todėl audito rūmai rekomenduoja parlamentui peržiūrėti e, biudžeto kreditų kontrolės nuostatas politinėms frakcijoms. Politinėms frakcijoms turėtų parlamentas suteikti, numatyti tiksliau, aiškių gairių ir turi būti geresnė stebėsena e, įgyvendinama politinių frakcijų išlaidų. Ačiū gerbėmiai ponės ir ponai, jeigu turite klausimų, esu pasirengęs juos atsakyti. Dėkoju. Mūsų komiteto vardu norėčiau padėkoti Jums už atsakymą į, atsakymus į klausimus. Kolega De Jong. Ačiū pirmininkė. Tikrai generaliniam sekretoriui didžiulis darbas tenka dabar, jeigu norime išgirsti atsakymus į visus klausimus. Mm, Pačias klausimai yra gana aiškus ir taip. Aš tik tai galbūt tam tikras sritis nurodysiu, dėl kurių papildomų klausimų turėčiau. Pirmiausia, darbuotojų politika. Čia gali iškelti nemažai įvairiausių klausimų. Pavyzdžiui, jeigu dabar e, pasižiūrėtume į puslapį 15 puslapį, puslapį, kur yra kalbama apie Luksemburgą. Čia apie valymo paslaugų sutartys yra kalbama. 400 tūkstančių eurų per metus sakoma, kad yra sutaupama. Tačiau kokios yra to pasiekmes, pavyzdžiui, yra patiems valytojams, kokios jų darbo, pavyzdžiui, kaip tai atsispindi konkrečiai jiems. Manau, kad vis dėlto turime galvoti ir apie geras darbo sąlygas. Dėl maitinimo paslaugų teikimą toliau yra kalbama. apie nulio valandų sutartį buvo kalbėta. Tai yra, tai prieštarauja Belgijos įstatymams. Tačiau, nepaisant to, kai kurie maitinimo paslaugų teikėjai skundžiasi, kad galbūt nesutartyje, bet realiai susiduria su tuo nuliniu, e, nulio valandų e, darbo sutartimi. Ir jie praktiškai nežino, kaip bus kitą savaitę. Tai Jeigu taip iš tikrųjų vyksta, tai kaip bus su sutartimis su maitinimo paslaugų įmonėmis? Dabar vairuotojai dabar yra samdomi tiesiogiai parlamento, yra nustatyta reikalavimų vairuotojams, jų patirtis e, yra nagrinėjama. Taigi ne 15 metai dabar tai ko gero vyksta galbūt tai šiek tiek e, peržengia biudžeto patvirtinimo procedūros ribas, tačiau galbūt galėtumėte į tai atsakyti. Kitas su darbuotojai susijęs klausimais. 27 sako kalbėtas puslapis. Laisvai, tiksliau, iš, subrangovai, išorės paslaugų teikėjai. Situacija nėra tokia jau ir bloga. Bet pasižiūrėkime į generalinius direktoratus Inlo. 30 praktiškai vos nedaugiau yra išorės paslaugų teikėjų šiame direktorate. AITE generalinėme direktorate panaši situacija. Kodėl kom generaliniam direktoratui 121 reikia išorės paslaugų teikėjo, ECR 21 reikia. Dabar 30 puslapis dėl viešųjų pirkimų. Dabar norėčiau tiesiai pirmininkiai užduoti klausimą. Ko gero, dabartinis finansinis reglamentas adekvačiai neatspindi naujųjų viešųjų pirkimo pirkimų taisyklių. Nes praktiškai pagal taisyklės dabar reikia remtis ne, ne kaina, o tarkime tvarumo kriterijais e, viešųjų pirkimų srityje. Tai galbūt e, galėtumėte paaiškinti, kodėl čia taip yra. Kodėl rezultatai tokie yra. Ir reikėtų juk vis dėlto naudoti viešosius pirkimus tvarumui didinti. Toliau 59 puslapis. Klausimas dėl komiteto, kurio aš net nežinojau. EP patariamasis komitetas dėl aukštų pareigūnų skirimo. Puiku. Aš galbūt pats dabar čia nežinau, neišmanau to srities, bet kasgi sudaro tą komitetą, ko, kokie personalo nariai. Toliau 69 puslapis dėl pastatų. Luksemburgo KAD pastatas. Nelabai suprantu tų lentelių. Kiek suprantu, maždaug išleidžiame mažiau nei 400 milijonų eurų KAD e, pastatui todėl kad nulis renovacijai čia skirta, taigi atsimeta tos išlaidos. Tačiau 232 vis dėlto iš pradžio buvo milijonai numatyti. Tai dabar klausimas, kiek ateityje e, bus išlaidų skirta renovacijai, jeigu dabar, pavyzdžiui, renovacijos išlaidos nėra čia įtraukiamos, tai galbūt paskui tos išlaidos padidės. Na ir galiausiai ITEC, ITEC ir dėl internetinės svetainės, dėl biuro. Bendro pobūdžio pastada buvo išsakyta praeitą kartą. Bevėlio interneto ryšys e, salėse veikia, tai puiku, tačiau e, kai vyksta balsavimas plenarnio posėdžio metu, tas e, tinklas nebeveikia tikriausiai dėl pernelyg didelio vartotojų skaičiaus. Na ir galiausia, dar viena pastaba dėl ITEC. Dabar mano klausimas būtų toks, ko, kaip yra su lobistais. Jeigu mes norime elgtis kaip komisijos nariai, tai kokių žingsnių turime imtis tam, kad to pasiektume? Čia dėl susitikimų su lobistais. Ačiū dabar žodis ponui Sasoli, o po to generaliniam sekretoriui. Pirmiausia, ponui Sasoli žodis. Ačiū. Pirmininkė, laba diena visiems. Šie klausimai yra labai svarbus. Kaip vicepirmininkas atsakingas už biudžetą, dabar pristatysiu gairias, o tai yra 15 metų e, biuro gairias biudžetui. Jūs skaičius puikiai žinote, po to dar perdosiu poniui Velę, generaliniam sekretoriui žodį, jis galbūt tada pristatys detalės ir atsakys į pranešėjo keltus klausimus. Pirmiausia, susiklostė labai nelinės aplinkybės ir turėjome aptarti saugumo klausimą. Iki šiol su juo neteko susidurti niekada ir dėja dabar taip nutiko. Po Šarlį Abdo laikraščio išpolių, redakcijos išpolių ir lapkričio 13 dienos išpolių buvo imtasi saugumo priemonių. Iki tų išpolių mūsų institucija buvo labai atvira, vos ne kaip koks studentų miestelis e, buvome. Tačiau turėjome imtis priemonių tam, kad apsaugotume tą erdvę. Saugumo klausimai, kaip jau nekarta buvo sakyta, yra mūsų labai svarbus mūsų darbo programoje ir buvo, teko imtis sprendimų, teko tam skirti lėšų. Turėtume, ko gero, atiduoti savo pagarbą generaliniam, tiems generaliniams direktoratams, kurie daug šiais klausimais dirbo. Inlo ir Safe būtų generaliniai direktoratai čia. Dar reikia įgyvendinti keletą veiksmų šioje srityje, bet jau dabar galima pasakyti, kad saugumas yra užtikrinamas. Kas dėl biudžeto, kaip žinia, buvo skirta lėšų infrastruktūrų e, pokyčiams. Tų pokyčių reikėjo tam, kad būtų užtikrinamas saugumas prie įėjimų. Parlamentas tai ne vien tik tai šis mūsų pastatas. Parlamentas turi daugybę pastatų. Visi jie yra Europos parlamento būstinė, juose dirba darbuotojai, personalas. Visiems jiems reikia užtikrinti saugumą. Taigi tie infrastruktūrų pokyčiai buvo paremti, e, jiems pritarė visos politinės frakcijos, kuriuoms ir norėsime už tai padėkoti. Dabar taupimas ši problema labai aktuali frakcijose. Manau, kad antrasis iššūkis, iššūkis mums dabar kilo. Pavyko sutaupyti niekaip Europos parlamento administracinės veiklos e, išlaidų nemažinant. Tiksliau niekaip nebuvo geresnės teisėkūros principai pažeisti. Taip, sudėtinga yra sukontroliuoti deleguotosius aktus. Mes turėjome spręsti šį klausimą. 2016 metų biudžetą planuojant. Tačiau dar daug ką reikia padaryti. Aš manau, kad vietoj to, kad taupytume, turėtume protingai investuoti. 2015 metais 1 procentų buvo administracijos darbo vietos sumažintos, Tai buvo padaryta pagal tarp institucinį susitarimą. Tai turėjo nutikti 2017 metų biudžetui baigiantis, bet parlamentas įsipareigojo tai daryti ir 2018 metais. Dėl maitinimo įmonių paslaugų. Po 25 metų buvo pakeistas paslaugų teikėjas. Iki šiol tas paslaugų teikėjas turėjo praktiškai monopolį, e, gaudavo viešasias subsidijas ir buvo apsaugotas nuo bet kokių rinkos pokyčių. Europos parlamentas sakoma, kad Europos parlamentas neturėtų taip elgtis, nes pasielgė visiškai kaip kiti. Ne, aš taip nemanau. Manau, kad tiesiog buvo pakeista strategija, buvo didesnė pasiūla pateikta, pavyzdžiui, ekologinių e, paslaugų, e, e, ekologinis pas, ekologinių prekių maisto restoranas, e, taipogi viduržėmio jūros regiono restoranas, dar Mertens ir kitose pastatuose yra naujų maitinimo punktų dabar. Buvo nemažai e, neblogų rezultatų pasiekta, bet be jokios abejonės tobulintis dar galima visada. Tobulinti kažką tai galima visada. Mes džiaugiamės, kad vis dėlto pavyko tai padaryti dabar, atverti mūsų duris ir kitiems paslaugų teikėjams. Ir taip mes daugiau nei 2 milijonus eurų per metus dabar sutaupome. Dabar vis dar dėl taupimo. Paprašysiu manęs įdėmiai klausytis. Galbūt e, tai yra labai žemiški dalykai lyginant su kitais, bet man tai atrodo labai svarbu. dėžės, kuriai kuriomis yra transportuojami dokumentai ir kiti reikmenys Strasbūro sesijoms. Tai čia iš viso 12 pilnų sunkvežimių susidaro tokių dėžių. Ponui Vėliavėliam norėčiau taip padėk, už tai padėkoti, taigi mūsų ben, iniciatyva pateikė, buvo pateiktas prašymas e, visiems parlamentarams, klausėme jų uh, nurodyti, kiek realiai parlamentarų reikia tų dėžių. Maždaug 150-180 parlamentarų nurodė, kad jie jų nenaudoja. Taigi dabar naujųjų technologijų dėka galbūt net pavyks sumažinti tų dėžių naudojimą. Tai reiškia, kad ir kaštai sumažės, ir aplinkai mažiau e, taršos bus. Kaip žinia, 12 sunkvežimių, kai važinėja pirmin atgal, tai tų, tos žalos yra nemažai. Dabar skaidrumas. Ko gero visiems svarbus klausimas. Tris pastabas dėl jo norėčiau užsakyti. biure patvirtiname vieną iniciatyvą, kuri dar 2015 metų yra tai čia būtų parlamentarų organizuojami vizitai. Lankytojai. Nuo šių metų sausio pirmosios dienos įsigalioja naujos taisyklės, naujas mokėjimo taisyklės, taigi dabar daugiau numatoma atsekamumo, taip kontrolės ir skaidrumo bus e, šiai programai lankytojų. Ir taip kiekvienais metais e, vis daugiau piliečių galės su parlamentu susipažinti. Dabar asistentų patarėjų atlyginimai. Mes sumažiname vietos, vietoje asistentų skaičių nustatėme atlyginimų ribas maksimales ir minimales, bet to Europos parlamento svetainėje dabar yra privaloma nurodyti, kokius paslaugų teikėjus pasitelkia Europos parlamentarai, kokiems konkrečiai yra mokiami Europos parlamento pinigai. Dabar viešieji pirkimai. Viešieji pirkimai tikrai labai kruopščiai ir atsakingai yra organizuojami Europos parlamento darbuotojų. Taigi tikrai daug viešumo čia, daug skaidrumo. Na, o dabar galbūt ponas Vėlė galėtų mums paaiškinti, kaip buvo su tuo uh, vairuotojų konkursu. Šeši tūkstančiai iš viso uh, ES piliečių pareiškė, išreiškė susidomėjimą šiuo konkursu, taigi dabar negali būti jokių privilegijų. Turime objektyviai elgtis. Toliau technologijos ir inovacijos. Technologijos mums suteikia galimybę tobulinti mūsų darbą, sutaupyti lėšų, taip mes galime uh, ir geresnių darbo rezultatų pasiekti. Šioje srityje investicijų graža yra matoma, matoma ekonominė nauda, matomi, matoma nauda ir Europos parlamento darbo rezultatų srityje. Štai, tarkime, galime sutaupyti pervežant dokumentus, uh, galime sumažinti pervežamų dokumentų skaičių, galima sunkvežimių skaičių sumažinti. Aš pradėjau dirbti 2009 metais parlamente, tuo metu nebuvo netgi bevėlio ryšio jame. Taigi dabar turime tą bevėlį internetą, EP bevėlis tinklas yra ir dabar galime su savo pačiu įranga arba parlamento įranga prisijungti prie interneto. Kol kas bent jau Europos parlamento administracija yra numačiusi e, bendradarbiauti su išorės e, paslaugų tiekėjais dėl naujų e, darbo programų, kompiuterinių programų. Taip, pavyzdžiui, išvykę parlamentarai galėtų bendradarbiauti glaudžiai ir net su likusiais darbuotojais Bruselėje ir netitrūkti nuo aktualijų. Ačiū. Ačiū. Ačiū ponė Sasoli. Turiu pati asmeniškai tik tai du dokumentus popierinius. Manau, kad gaila, kad stengiamasi sumažinti pervežamų dėžus, dėžių skaičių. Aš tikiuosi, kad ta paperless iniciatyva nebus kenksminga. Aš pati bent jau matau, kad situacija pablogėjusi. Dabar žodis generaliniam sekretoriui, prašom. Dėkoju. Pone Sasoli, pone vicepirmin... ponas vicepirmininkas minėjo apie 2015 metų kai kuriuos sprendimus, kurie aktualūs yra ir dabar. Daugiau galimybių finansuoti vizitus, tai buvo vienas iš tų e, veiksmų, kuriuos buvo, dėl kurių buvo galima apsispręsti po tikto vidaus audito. 10 procentų buvo numatyta kaip fiksuota suma maitinimui ir kitoms smulkioms išlaidoms, tas, ta, ta, sum, ta suma yra pervedama per banko sąskaitą. Galiausiai e, Europos parlamento narių, taip sakant, ekologinis atspautas. Biudžeto kontrolės komitetas mano, kad tai buvo vienas iš svarbesnių principų. Europos namai, jų statybos kaina, įrangos 4 milijonai tokia buvo numatyta pradinė suma, tačiau dabar atrodo e, pavyks sutaupyti. Reikėtų neužmiršti ir to, kad biuras nusprendė kompensuoti CO2 šimtą procentų. Ir manau, kad šio tikslo įmanoma pasiekti, netgi turint 150 milijonų eurų biudžeto eilutę. Kai dėl pono Dejung klausimų dėl Luksemburgo, ar galima sutaupyti valymo paslaugos, paslaugoms. Luksemburgė pirmiausia yra ma, bandoma užtikrinti efektyvesnį patalpų valymą, ne viską reikia valyti vienodai. Jeigu valymo paslaugos būtų nukreiptos į, į konkretesnius tikslus, tuomet jos kainuos tos paslaugos mažiau ir jos bus efektyvesnės. Antras jūsų klausimas. Nėra tokio kontrakto, kurį jūs minėjote, nei vieno tokio pobūdžio sutartys, kontraktai yra draudžiami. Ir trečias klausimas dėl vairuotojų. Tai yra sprendimas, kurį priemė biuras plenarinėme posėdėje. Buvo nuspręsta numatyti papildomus išteklius saugumui užtikrinti Briuselio ir Strasbūro Europos parlamento pastatuose. kai dėl vairuotojų teko girdėti gandų, kad buvo mokėjimo problemų ir taip ir panašiai. Belgijos įmonė. Be kita ko pranešė, kad jos nebedomina tikslas teikti šias paslaugas ir manau, kad Mes dabar galime tas paslaugas teikti geriau, 60 įvairiausių šalių e, atstovų turime toje tarnyboje, vairuotojų tarnyboje, 121 iš tų visų vairuotojų išlaikė e, konkurso egzaminus. Tai yra ketvirtis jų, 110 yra numatyta e, įdarbinti, galima iki 130 padidinti skaičių, nes gali atsitikti taip, kad, pavyzdžiui, gali koks nors vairuotojas išeiti į pensiją ir, pavyzdžiui, jo nebedomins laik, darbas pilna darbo dieną, tai gali nutikti Strasbūrė. Ir manau, kad galima pasiekti reikiamos pusiausvėros, kai dėl išorės darbuotojų. Už tų skaičius lyg labai skirtingos situacijos. Inlo pirmiausia tai yra susiję su valy, valymo paslaugomis, su valytojais. Mes labai kritiškai žiūrime taip pat į informatikos e, darbuotojų poreikį, nes jeigu tų išorės darbuotojų yra per daug, labai sunku mums paskui kontroliuoti, kokio pavūdžio paslaugos ir kaip efektyvius yra teikiamos. Prieš dviejus, trejus metus mes buvome sukūrę reikiamą pusiausvyrą, biudžeto komitetas mums leido steigti papildomas pareigybės, sumažinom išorės tarnautojų skaičių dviem šimtais maždaug, visą tai tam, kad galėtume geriau kontroliuoti paslaugų teikimą ir jų kokybę. Susirūpinimą kelia štai kas – Šiais pastaraisiais metais mes e, nuolatos turėjome mažinti darbuotojų skaičių, bent vienas procentas administracijos darbuotojų buvo sumažinta. Mes tą vieną procentą, tą, tą, tą vienų procentų sumažinome, tačiau jeigu neturėsime reikiamų darbuotojų skaičiaus, teks iš išorės samdyti žmonės atlikti tam tikroms e, tam paslaugoms atlikti. Man atrodo, už biudžetą atsakingos struktūros turėtų labiau žiūrėti, kad darbuotojams būtų užtikrintas efektyvus valdymas. Priešingų atveju gali atsitikti taip, kad susidursime su problemomis, kurias minėjau. Kai dėl žaliųjų viešųjų pirkimų dar jie nėra būtini, tačiau esame ateičiai užsibrėžę pakankamai aukštas ribas ir manau, kad jos kasmet didės. Tai yra tie principai, kuriuos norėsim taikyti artimiausiais metais, kad dėl konsultacinio komiteto, dėl vyresnių, vyriausiųjų pareigūnų, generalinių sekretoriaus, jo pavaduotojų ir generalinių, direk, generalinių personalo direktoriaus. Dabar tie pareigūnai yra tik vyrai, bet Inlo nusprendėme, vadovė taip pat pas, nusprendėme skirti į tą konsultacinį komitetą, kad nebūtų taip, kad tam konsultaciniam komitete dirbs tik vieni vyrai. Jūs taip pat klausėte dėl kad pastato Luksemburgė. Pirmą kartą turėjome statyti tokį pastatą. Mums patiems tai buvo didžiulis iššūkis. Iki šio projekto pradžios nebuvome pastatę netgi šeimai skirto kokio nameliuko. Ir iš tikrųjų iššūkis, kaip jūs ko, buvo didžiulis. Ir galime patvirtinti, kad viskas vyksta gerai. Europos centrinis bankas e, investavo pas paskolino 1 milijardo, 1 milijardą lėšų, kurias galėjome investuoti. Tikslas išliko tas pats, kad galėtų ten dirbti 3000 darbuotojų, 2200 e, nuolatinių tarnautojų Luksemburgė dirba jau dabar, dar yra ekspertai ir išorės e, tarnautojai. Tad mes turime dabar tokį pastatą, kur galės dirbti apie 3000 dirbančiųjų. 11 metrų. Biurai bus pasiūlyti jiems ir mes manome, kad 3000 žmonių, kaip jau sakiau, nesunkiai galės ten dirbti. Kai dėl senojo pastato mums jo nebereikės ir biuras nusprendė peržiūrėti situaciją ir kitos kadencijos metu gali atsitikti taip, kad situacija pasikeis nes gali įvykti papildoma ES plėtra, bet dabar turime Brexit, tai reiškia, kad mūsų to seno pastato nebereikės, nes darbuotojų skaičius šiuo metu bent jau sumažės, o nepadidės. Nereikėtų to pastato atnaujinti, bet jau, kaip jau sakiau, sprendimą priims 2019 metais biuras. Tai neturėtų sukelti papildomų kokių nors labai didelių išlaidų. Biudžeto komitetas mums paskyrė 432 milijonus eurų. Tai mums leidžia jaustis saugiai, kalbant apie galutinės išlaidas. Nors aišku, pabaigus darbus gali atsitikti taip, kad, pavyzdžiui, galbūt iškils kokiu nors teisiniu ginčiu. Spręsime plenarinių posėdžių salės vietos klausimą taip pat. Taip pat svarbu, kad e, parlamentarai turėtų kur susitikti su savo interesantais, bandysime rasti šiai problemai techninį sprendimą. Dėkoju, sako pirmininkė. Norėčiau suteikti žodį ponui Galvan. Prašau. Thank you, Madam Chair. Uh, Ačiū labai, ponė pirmininkė, gerbiami komiteto nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti Jums už šią galimybę pristatyti 15 metų metinę ataskaitą. Žinau, kad finansinis reglamentas numato, jog vidaus auditorius e, teiks institucijai metinę ataskaitą, kurioje bus numatyta, e, parašta, kiek vidaus auditų buvo atlikta, kokios rekomendacijos buvo pateikta ir kokių veiksmų buvo imtasi to pasiekoje. Tad Šios ataskaitos tema yra vidaus auditoriaus veiklos rezultatai 15 metais. Antrojoje dalyje kalbama apie vidaus audito skyriaus misiją, primena, kad tai yra nepriklausomas organas. Kalbant apie atliekamus auditus, tai užtikrina ES teisės aktai, tai yra ir Hartijoje numatyta. Trečiojoje dalyje kalbama apie 15 metais atliktus auditus, taip pat čia yra paminėta, kad yra renka, rengiama metinė programa, atsižvelgianti į visos organizacijos rizikos vertinimą. Ir pagrindinis rizikos vertinimo tikslas - įgalinti, tinkamai skirstyti um, lėšas ir daugiau dėmesio skirti toms sritims, kurios nusipelno daugiausia dėmesio. Ta trumpai apie 15 metus. E, Buvo įvairių prioritetų numatytų e, audito strateginėme plane laikotarpėje nuo 14 iki 16 e, ir veiklos testinumo valdymas e, buvo vienas iš tų prioritetų, tai padeda pasiruošti būsimoms krizėms, kad būtų išvengta grėsmės pagrindinėms misijoms, kad būtų užtikrinta galimybė vykdyti darbus ir atsižvelgti į suinteresuotų šalių lūkesčius. Tad vidaus auditoriaus tikslas buvo um, įvertinti BCM ar veiklos testinumo um, valdymo sėkmę parlamente. Ir audito metu buvo išsiaiškinta, kad dar būtų galima patobulinti parlamento BCM sritį keturiose punktuose. Ir labai svarbu perskirstyti pagrindinius vaidmenis, atsakomybės rytis, Taip pat reikėtų aiškių institucinių gairių visiems direktoratams, e, taip pat reikėtų aiškios funkcijų klasifikacijos, atsižvelgiant į jų svarbą, e, taip pat institucijos svarbiausias misijas, e, kurios ir kad būtų atsižvelgta į direktoratų tarpusavio ryšius. Trečioji sritis tai yra praktinės priemonės, kurias reikėtų taikyti, tai yra koordinavimas susijęs su krizių valdymu ir taip pat BCM sritimi. Taip pat komunikacijos procesai, alternatyvus e, darbo susitarimai ir taip toliau. Ketvirtasis yra e, tarp institucinės bendradarbiavimas, jo intensyvinimas BCM srityje, įtraukiant ir kitų dviejų institucijų tarnybas. Tas buvo parinktas 12 punktų planas ir šeši iš tų e, veiksmų jau yra įgyvendinami dabartinėme semestre. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad BCM siekia tobulinti visi, visos interesuotos šalis susijusios su atliktų vidaus auditu. Ir kalbant apie vidaus auditorių 15 metais atliktą veiklą, daugiausia dėmesio buvo skirta tinkamai finansiniai valdysenai, bendrai atitikčiai, taip pat mm, ekonominiams veiksmingumo aspektams. Ir jie atspindi ir pagrindinius um, tarp skyrių atliekamų audito mm, principus. Ir šis auditas taip pat analizavo, um, pavyzdžiui, mm, vertimo žodžių paslaugų teikimą, taip pat buvo analizuojama ar išlaikomas tas daugia kalbytės principas. Ir Buvo analizuota mm, konferencijos mm, vertimo paslaugų mm, teikimo skyriaus veikla, jų tikslai. Taip pat buvo nustatyta, kad būtų galima padidinti e, kaštų panaudojimo efektyvumą keturiose sritise. Visų pirma, priemonės, kurios yra skirtos patobulinti ataskaitų teikimo procesą, įgyvendinant tikslus. Antras, užtikrinti E, tikslios informacijos perdavimą, e, kalbant apie suplanuotus ir patvirtintus vertimo žodžių poreikius, kad būtų galima turėti aišku bendrą vaizdą. Trečia, reikia specialių priemonių e, siekiant užtikrinti, kad būtų tinkamiau paskirstamos salės susitikimams ir kad būtų keičiamas informacija dėl realaus salio panaudojimo. Taip pat reikėtų ir mm, peržiūrėti specialias teisinės sistemas susijusias su e, taisyklėmis skirtomis e, posėdžių suvertimo organizavimui. Kaip jau minėjau, buvo parinkti pasiūlymai dėl galimų veiksmų, kai kurie iš jų jau yra įgyvendinami, dėl kitų dar yra konsultuojamasi su atitinkamais direktoratais. Taip pat buvo atlikta periodinė peržiūra susijusi su e, FMS, tai yra finansinio valdymo sistema, čia buvo įtrauktos ir išorinės konsultavimo tarnybos, buvo parengtas penkių veiksmų e, planas ir ten daugiausia kalbama apie dvi sritis. Norima e, patobulinti situaciją įgyvendinimo srityje ir antrasis e, priemonių rinkinys nori E, siekti, kad būtų užtikrinama projektų pažanga. Tad finansų direktoratas perima tam tikras funkcijas iš projektų valdytojų ir generalinis direktoratas taip pat patvirtino, kad pritarė parengtam veiksmų planui. Kalbant apie apskaitą, finansus ir pajamas, buvo analizuota situacija atgaunant skolas, ypač ilgalaikės skolas. Ir audito metu buvo išsiaiškinta, kad imtasi buvo svarbių iniciatyvų, norint pagreitinti tos procesus. E, tas veiksmų planas, dėl kurio buvo susitarta, e, nori patobulinti e, situaciją, parengti atitinkamus kriterijus E, tam tikras e, priemonės, kurios padeda užtikrinti, kad e, skolos nebūtų uždėlstos. Taip pat reikia analizuoti alternatyves priemonės susijusias su atviromis skolomis, susijusiamis su tam tikrais darbuotojais ir atitinkamų instrukcijų rengimu. Kalbant apie vidutinio laikotarpio strategiją, čia svarbu yra informacinių technologijų sritis, informacinių technologijų saugumo praktika. Ir buvo atliktas išsamus IT infrastruktūros veikimo auditas. 15 metais buvo įvairūs auditai atlikti, ten buvo analizuojami veiklos rezultatai, Ir tai pademonstravo, kad AITEC direktoratas ėmėsi svarbių iniciatyvų, tobulinant, tobulinant IT procesų valdymą. Na, buvo pateikta tam tikrų rekomendacijų, kur dar būtų galima pagerinti situaciją, tai yra papildomas priemonės, kurios e, būtų naudojamos vengiant m, mm, tam tikrų klaidų ir reikėtų ieškoti būdų taip pat e, pakeisti pasenusias informacinių technologijų sistemas. Sprendžiančios klausimus buvo sustarta dėl aštuonių punktų veiksmų plano su ITEC generaliniu direktoratu. Taip pat e, atliktas vidaus auditas analizavo ir vykdančiojo komiteto veiklą, buvo pateiktas, kaip jau minėjau, rekomendacijos ITEC direktoratui ir tai jau yra numatyta ir strateginėme plane ir ataskaitoje teigiamai yra e, atsiliepiama apie tai, kad išorinio audito rekomendacijos ir septynių dalių veiksmų planas patrauktas į biuro sprendimą parengta 15 metais rugsėjo mėnesį, numato tam tikrą kelio gairių planą e, dėl informacinių ir komunikacijos technologijų saugumo didinimo. Ir e, kasmet yra atliekami du papildomi auditai ir 15 metais e, buvo analizuoti 83 veiksmai ir 42 iš jų buvo baigti aptarti ir rizika buvo sumažinta. Na ir dabar svarbiausia elementai e, tų nebaigtų spręsti problemų e, skaičius e, nuo 31 sumažėjo iki 11. Ir kalbant apie atvirų veiksmų skaičių sumažėjo, tikimės, kad panaši tendencija išliko ir 16 metais. Tikimės, kad e, dar neišspręstos problemas bus išspręstos ir 16 metais. Labai svarbu užtikrinti ir profesinių standartų įgyvendinimą ir siekti, kad ateityje atliekant vertinimus būtų atsižvelgiama į rizikos lygmenį. Metinėje ataskaitoje taip pat kalbama apie kokybės užtikrinimo programų įgyvendinimą Taip pat kalbama apie išorės vertintojų atliktus vertinimus. Ir buvo nustatyta, kad AIS dirba pagal aukščiausius um, veiklos standartus. Ketvirtajame skyriuje taip pat kalbama apie tas specialias audito tarybas, jų priimamus sprendimus ir gerosios valdysenos principus. Penktoje dalyje kalbama apie mm, konkrečias išvadas, kalbama apie tai, kaip 15 metais buvo siekiama mm, rizikos valdymo kontrolės procesų veiksmingumo svarbiausiose srityse. Ir taip pat vidaus auditas mm, patvirtina, kad 15 metais viskas buvo atlikta e, laikantis skaidrumo, nepriklausomumo principų. Tad norėčiau padėkoti visiems už jų paramą ir rekomendacijas. Norėčiau pasidžiaugti ir puikiu bendradarbiavimu e, tarp visų skyrių. Ačiū. Ačiū labai. Dėkojame už šią puikią ataskaitą. Ir matau, kad penki žmonės paprašė žodžio. Prašyčiau laikytis dviejų minučių paskirto pasisakymo laiko. Žodis ponai Lon, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti generaliniam sekretoriui už um, pateiktus atsakymus mū, į mūsų klausimus. Tikrai išsamus sąrašas. Turiu ir keletą papildomų klausimų. Tiesą pasakius, jų yra visai nemažai, tačiau pabandysiu apsiriboti trim ar keturiais klausimais. Pirmasis jų dėl rūkimo kabinų Yra tam tikri kaštai pateikti, kalbant apie konkrečią rūkimo kabiną. Tad mm, man atrodo, kad jūs atsakydamas į klausimą generalinį sekretorių kalbėjote, kad yra e, dvi tokios rūkimo kabinos, tačiau man atrodo, vien Briuselėje jų yra trys ir dvi Strasbūrė, tad galbūt reikėtų dar pasitikslinti tuos um, skaičius. O ir kalbant be abejo apie kaštus, čia svarbu yra ir sveikatos klausimas. Norėčiau paklausti, kiek skundų buvo gauta, kalbant apie rūkimo kabinų konkrečiai įrengimo vietą. Suprantu, kad galbūt šiandieną to, e, į tą klausimą atsakyti ir negalėsite, tačiau lauksiu atsakymo ateityje. Dabar dėl viešųjų pirkimų proceso ir kelionių agentūros. Man atrodo, kad mm, e, visi žinome, su kokiamis problemomis ten dažniausiai susidurėma. Mm, Ir kaip suprantu, bus kelbiamas naujas konkursas 17 metais. Norėčiau paklausti, kaip ta procedūra atrodys. Ir taip pat norėčiau sužinoti, ar bus įmanoma pasikonsultuoti su tais asmenimis, kurie naudojasi kelionių agentūros paslaugomis, juk mes e, e turime nuolatinės patirties šioje srityje. Dar dėl A PA išmokų misijoms į Strasbūrą. Savo atsakymę jūs teigėte, kad procesas bus pradėtas, bus norima priderinti e, tas fiksuotas išmokas e, prie APA išmokų. E, būtų įdomu išgirti dar papildomų paaiškinimų. Dar vienas dalykas Dėl GA. E, mums tikrai reikia didesnio skaidrumo GA atveju. Ir žinau, kad kai kuriems kolegoms tai yra opus klausimas. Taip pat norėčiau pasiteirauti dėl GEA fondų su lėšų sugražinimo. Man atrodo, kad sudėtinga tai būtų padaryti kiekvienų metų pabaigoje, nes dar ne visi kaštai būtų finalizuoti, tačiau norėčiau, e, kad pasakytumėte, e, kiek e, parlamento narių gražino tą pervišį 14 metų mandato galiojimo pabaigoje. Galbūt dabar to atsakymo ar neturėsite, tačiau lauksiu tos informacijos ateityje. Dėkuoju. Kolegė Tamas Deutsch, bitte. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Köszönöm szépen alelnök úrnak a tájékoztatót, csatlakozom, de... Dėkoju. Pono vicepirmininkų šią e informaciją aš taip pat noriu prisidėti prie kolegų padėkos žodžių skirtų generaliniam sekretoriui. Ačiū už atsakymus, ačiū taip pat pranešiojui Dejongė, ačiū už bendradarbiavimą. Trumpi trys klausimai. Kai dėl Europos parlamento informacijos agentūrų. Finansinė ataskaita rodo, kad nuo 10 iki 20 procento finansavimo šių agentūrų yra susijęs su esminiais klausimais. E, tai būtų skirta užtikrinti geram parlamento funkcionavimui, o 90 likusių procentų e, yra skirta patalpų apmokėjimų ir panašiai. Na, žinau, savo sąskaitas tenka apmokėti. Na, 90 procentų ar 80 procentų išlaidų dėl, tai nėra geri skaičiai ir dėl to reikėtų keisti susikloščiusią tendenciją. Strasburgas, Luksemburgas ir Bruselis yra trys Europos parlamento darbo vietos. Ar dar turint tiek darbo vietų reikalingi informacijos biurai? Kai kurie šiek tiek pagyvenę žmonės, kaip ir aš, tai man daugiau negu 50 E, jų galima daug informacijos pateikti internetu. Mums galbūt tiems vyresniems šiek tiek sunkiau, bet jaunimui dėl to nėra jokių problemų, nes jie naudojasi e, visą reikiamą įrangą internetu ir panašiai. Kai naudojamasi e, išmaniaisiais telefonais ir, ir Kita išmanė įranga nebūtinai labai lengva naudotis Europos parlamento tinklalapių. Mums tai padeda e, gauti informaciją apie posėdžius, apie kolegas ir panašiai. Mes kalbame apie šimtus milijonų ES piliečių, kurie norėtų daugiau informacijos kurie naudojasi internetu. Tad manau, kad interneto tinklalapis turėtų būti lengviau pasiekiamas. Kita tema. Populiari ir dažnai sugrįžtanti. Nenorėčiau užduoti klausimų dėl vairuotojų tarnybos, dėl pastatų saugumo ir taip ir panašiai, nors pripažįstu, kad šie klausimai taip pat svarbus. Tačiau reikia suprasti, kad juk yra skirtumas tarp darbuotojų, kurie čia dirbo nuo 2004 metų ir tų, kurie atvyko dirbti po 2004. Buvo imtasi daug priemonių, kad situacija būtų geriau subalansuota. Klausimai čia ne visi išspręsti dar. galite pamatyti, kad labiausiai e, vadovaujamuose postuose rasite tuos žmonės, kurie Europos parlamente dirbo iki 2004 metų. Prašiau atstovaujama kitiems. Tai štai tiek būtų mano klausimų. Kolega Štas, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti uh, vidaus auditoriams ir visiems uh, pasisakiusiems šiandien už pateiktą informaciją. Kai dėl bendrų, uh, kai dėl išmokos bendroms išlaidoms, jūs žinote, kad Europos parlamentas pareikalavo, kad būtų elgiamasi visiškai skaidriai, kai vyks biudžeto vykdymo patvirtimo procedūra, ponas Gerbrandi ir kiti pernai E, reikalavo, kad šios tarnybos būtų geriau kontroliuojamos. Ir turiu konstatuoti, kad nedaug kas vyksta. Pone generalinis sekretoriau, jūs turbūt pasakysite, kad tai yra biuro kompetencija. Plenarinis posėdis gali įgalioti biurą veikti. Tačiau jūs esate generalinis sekretorius ir jūsų balsas daug reiškia biure. Galite pareikšti pageidavimą, kad vyktų diskusija ar pateikti raštus, kurių dėka galima vieną ar kitą diskusiją pradėti. Mes tos diskusijos laukiam ilgus metus. Tiek plenarinėme posėdėje, tiek visuomenėje laukiama tų diskusijų. Tai reikia imtis veiksmų. Antras dalykas. Mes turime e, išmokų sekretoriatui sistemą už atliktas paslaugas. Ir čia tenka pasitelkti mokėtoje, kuris užtikrintų, kad visos nacionalinės e, įmokos būtų laikų sumokėtos, reikiamos e, įmokos mokesčiai ir panašiai. Tie, norėčiau pasakyti, kad tas mokėtojas kad e, ir atrodo, kad tų to, tos mokėjimų struktūros reikės naujos, nes tos mokėjimo struktūros nebėra. Nebėra kam laikytis tų taisyklių ir dabar problemos tebe egzistuoja, jos neišsisprendė. Aš esu pranešėjęs e, ekonominiam ir socialiniam komitete ir regionų komitete, kur sprendžiami panašus klausimai. Aš palaikau ryšius šių dviejų komitetų atsakingais asmenimis, jie norėtų daugiau bendradarbiavimo tarp Europos parlamento ir šių dviejų komitetų. Jie norėtų, kad būtų geriau keičiamasi nuomonėmis tarp šių trijų institucijų, kad būtų keičiamas informacija ir kad būtų labiau dalyjamasi pastatais ir vertėjų tarnybos paslaugomis. Kalbant apie bendra, bendradarbiavimą, geresnį, didesnį bendradarbiavimą, būtina, kad Europos parlamentas bendradarbiautų su regionų komitetu ir socialinių bei ekonominių komitetu. Ką galėtumėt pasakyti, kaip gerės tas bendradarbiavimas? Dar galiausiai politinės partijos ir partijų fondai. Žinome, kad šioje srityje problemų dar esama. Jūs ėmėtės kartu su biuru priemonių po to, kai buvo paskelbti straipsniai spaudoje. Tai yra puiku, bet kita vertus e, jūs taip pat turėtumėte stengtis, kad atsirastų kriterijai, kurių būtų galima laikytis. Jūs taip pat siūlote, kad regioninis ligmuo e, būtų panaikintas. Aš e, čia pasisakau žalių frakcijos vardu. Jūs pasisakėte už tai, kad parlamentinio atstovavimo regioninis vaidmuo būtų panaikintas. Na, Belgijos NVA partijai, žaliųjų partijai, e, tai reikštų, kad problemų iškiltų daugybė. E, Ponas Peters, pavyzdžiui, yra buvęs buvęs Europos parlamento narys, jis išdėstė būtent tokią nuomonę ir manau, kad būtina atsižvelgti į tokių nedidelių politinių partijų egzistavimą. Egzistuoja taip pat, kaip jau sakiau, ir smulkesni tų mažesnių partijų fondai. Situacija tikrai nėra visai aiški. Dėl skiriamų išmokų, dėl parašų kurie atsiranda ten, kur jų neturėtų būti. Visų parlamentarų vardai, kurie pasirašo, e, kas, kas kai teikiamas leidimas užregistruoti partiją, ar galėtumėt paskelbti, kokie žmonės deda tos savo parašus, ar galėtumėt paskelbti juridinių struktūrų vard, pavadinimus ir adresus kurie teikia iki 12 tūkstančių eurų europinėms partijoms. Kas sprendžia, kada tos sumos tinkamos, kada ne, kada kalbam apie pinigų plovimą arba kada kalbam apie fondus, kurių apyvarta siekia 88 eurų, tuo tarpu, kai jų duodamos sumos siekia 12 tūkstančių. E, nes man atrodo, ta situacija yra tikrai neprimtina, ką siūlote daryti. O kolegin Ajala Sender. Kolegė Ajala Sender, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Galvinai, neužpykite, bet kitą kartą kai renksite vidaus audito ataskaitą, reikėtų, kad ta ataskaita būtų su daugiau turinio. Pasakykit, kokios yra problemos, nes priešingų atveju mums nelengva teikti klausimus, tuo tarpu juk to čia ir susirinkom. Ačiū generaliniam sekretoriui, ponui Velė, ačiū ponui Sasoliui. Ir dabar turiu konkretų klausimą. Turiu konstatuoti, kad yra e, projektas, kurio tikslas baldų atnaujinimas. Prieš 20 metų aš jau, man atrodo, dalyvavau panašioje operacijoje. Kiek kainuos ši operacija, tas atnaujinimas? Gal ir nebloga mintis, bet kai kurie deputatai gal nenorės keisti baldų, nes jie nemato jokio poreikio tai daryti. Ir štai tenka konstatuoti, kad tas projektas yra toks keistokas mes. Mes pastatų žomonė skir, skirtas projektas. Mes neturėtume konkuruoti su universitetais. Man atrodo, sudėtinga būtų tą daryti. Prie daug ko galima priprasti. Ypač jeigu vykdant vieną ar kitą projektą randi tinkamų dokumentų. Ir prieš priimant sprendimus aš norėčiau tų dokumentų gauti. Vėl bus skelbiamas konkursas. Yra tokių vairuotojų, kuriuos mes jau pažįstame. Tie vairuotojai turi sukaupę tam tikrą patirtį, žinok, pavyzdžiui, kur mes gyvenam. O dabar reikės apmokyti naujus vairuotojus. Rengiami egzaminai. Ir, pavyzdžiui, jie turi išmokti angliškai taisyklės kelių eismo. Nežinau, ar visada tai yra reikalinga. Dabar mūsų tos vadinamosios mėlynosios savaitės kalendoriuje. Ką tai reiškia taupimo požiūriu? Mes vis daugiau turime tų mėlynų savaičių, tai reiškia galėtume taupyti. Ir jeigu galėtume tai daryti, taupykim, bet kiek galim sutaupyti? Kiek parlamentas sutaupė per tas mėlynas savaitės? Tai reiškia, mūsų darbas yra vis labiau sudėtingas ir su daugiau streso. Kreipiamės į visus komitetus ir prašome planuoti iš anksto. prašoma pasižiūrėti, ar galima sutaupyti, jeigu galima, kur ir kaip. Tai neblogas dalykas. Padėjėjai. Na, akivaizdu, kad mums padėjėjų paslaugos yra reikalingos ir reikėtų taip pat ir padėjėjų situaciją peržiūrėti ir jiems kažką pasiūlyti. Ačiū. Kolegė Ali, bitė. Thank you, Madam Chair, dear colleagues. Prašom, gerbiamas kolega, ačiū ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Žvelgiant iš grinai finansinio požiūrio taško, norėčiau pasakyti, kad 2015 metais daugiau negu milijardas eurų kalbėtojas skaito tekstą ypatingai dideliu greičiu, e, vertėjai teksto neturi, todėl išversti jo nėra įmanoma. information about a broad spectrum of activities of the parliament. Nevertheless, I would... Turime daug skaičių susijusių su parlamento veikla. Norėčiau kai kurie klausimai, kad būtų patikslinti. Atsakymuose raštu mums buvo uždėstytos vidaus audito procedūros. Ar galėtumėt pateikti daugiau detalių apie išorės auditą? Kai dėl efektyvumo ir sąnaudų santykių pastatų, ar galėtumėt pateikti skaičių? Suprantame, kad 30 taškų yra skiriama tada, jeigu laikomasi tam tikrų aplinkosaugos kriterijų ir panašių, jeigu pastatuose nėra asbesto. Mes gautose atsakymuose matome, kad šie kriterijai yra dėje neprivalomi. 2015-aisiais daug e, parlamento narių dalyvavo įvairiuose mokymuose Jų sąnaudos yra, sakyčiau, visiškai pagristos, bet ar galėtumėt pasakyti, ką nors apie tai, kokios naudos atnešė šie mokymai? Ar jūs galima įvertinti? Ponas Gerbrandi, dėkoju. Sekretaras general. Uh... E, Ačiū pirmininkė. Dėkoju vicepirmininkui ir generaliniam sekretoriui už jų įnašą į diskusiją ir už jų atsakymus. Kai užsidėsite ausinės, kalbėsiu toliau. Taigi, Norėčiau General Expenditure Allowance aptarti. Ne todėl, kad e, tos išlaidos padidėjo, bet tiesiog parlamentas dėl šios kategorijos tiesiog nieko negali padaryti, praktiškai yra bejėgis. Prieš mane dar kolegos yra tai sakė, kad nepaisant uh, plenarnio posėdžio metu priimtų sprendimų biurui niekaip nepavyksta pakeisti susikloščiusios situacijos ir gauti pat, e, jokių um, patvirtinamųjų dokumentų, tų General Allowance Expenditure. Ir praktiškai dėl tokio neatskaitomumo dabar visi euroskeptikai į mus batų pirštais ir, e, pirštais ir sako, kad štai e, finansinė kontrolė neveikia Europos institucijose. Taigi, prie vieno europarlamentaro kaštų dar reikėtų tą GEA General Expenditure allowance pridėti. Taigi jau ne vienerius metus apie tai diskutuojame. Dažnai yra sakoma, kad kontrolės procedūros yra labai brangiai kainuojančios, ypatingai dėl to GEA. Na, o dėl 14 metų biudžeto patvirtinimo, tai GEA išlaidų eilutė sakoma, reikia, uh, jos reikia laikytis, skirti lėšų. Taigi aš nelabai suprantu, kas čia parašyta yra. Taigi aš norėčiau štai ką pasiūlyti. Kontrolės kaštai neturėtų per nelik aukšti būti. Štai pavyzdžiui, vieni parlamentarai e, turi didelių išlaidų, tokių kaip, kad pavyzdžiui, e, pastat, ofisai, biurai jų ir dar yra smulkios išlaidos, kaip, kad pavyzdžiui, tušinukams. Ar negalima, pavyzdžiui, kontroliuoti 3 ketvirtadalius išlaidų ir tą ketvirtadalį smulkių išlaidų, tų kitų išlaidų palikti nekontroliuotą. Ir taip mes galėtume pasakyti, kad taip veiksmingai uh, kontroliuojama tą General Expenditure Allowance. Ačiū. Aš pati užsirašiau į kalbėtojų sąrašą. Pirmiausia, klausimas dėl to, kad vienu procentu sumažėjo, sakoma tiksliau, sumažėjo e, darbuotojų skaičius. Mums yra priekaištavimo, kad nesilaikama šios sąlygos. Tačiau kaip bus ateityje? Na ir dabar kitas klausimas pensijos. Kaip su tuo savanorišku pensijų fondu? Galbūt reikėtų pagalvoti, kaip bus toliau šioje srityje. Kas vyks, kai pirmininkas Šulcas e, nustos dirbti? Na ir dar kita problema susijusi su pensijomis, tai čia būtų Prancūzijos ir Italijos parlamentarų klausimas. parlament, Italijos parlamentarų pensija, kaupiama pensija per mėnesį yra e, 3012 eurų. Taigi iki 2009 metų tai buvo. Ar norima dabar kažką tai pakeisti Italijos ir Prancūzijos parlamentarų atveju? Na ir dar norėčiau sureaguoti tai, ką sakė kolega Gabrielildi. Yra administracija policijos tokių e, padalinių, kurie norėtų mus kontroliuoti. Tačiau aš nenorėčiau dabar teisintis dėl kiekvienos smulkios išlaidos. Mes, pavyzdžiui, Vokietijoje turime fiksuotas sumas e, parlamentarams ir ta fiksuota yra suma yra fiksuota suma, niekas jos neliečia. Aš asmeniškai matau, kad kai kurie kolegos nedirba ir būtent tai mane neramina. Ir būtent tie antieuropiečiai tai daro, euroskeptikai tai daro. Manau, kad taip mes švaistame savo pinigus, kai jiems pinigų skiriame. Tačiau, kaip jau sakiau, tai yra tie euroskeptikai ir dėl tų euroskeptikų prasideda nesibaigiančios diskusijos. Galiu tik tai pasakyti štai ką. Administracija negali, pavyzdžiui, prie to prikipti. Ir štai, pavyzdžiui, mane bando kontroliuoti, o aš tam nepasiduosiu, nes mano uh, įgaliojimui yra susijęs su tam tikra veiksmų laisvė ir nemanau, kad galime tai uh, kažkaip tai pažeisti. Prašom, generalinis sekretorius. Ačiū. Gerbiam pirmininkę, buvo daug klausimų užduota. Taigi rūkimo kabinų skaičius. Dvi yra Strasbūrė, dvi yra Bruselėje. Ar vis dėlto dabar dvi Strasbūrė ir trys Bruselėje, nežinau, nes aš pats nerūkau, nežinau visų tų detalių. Realiai tik tai žinau, kad viena Bruselėje jau nebeskaičiuojama prie bendro kabinų skaičiaus, nes ji renovuojama dabar yra Na ir dar kita kažkur tai yra. Taigi, dvi iš viso, o ne trys, nes viena iš jų neveikia. Dabar kiek buvo skundų šiuo klausimu. Aš asmeniškai neturiu duomenų šiuo klausimu, statistikos jokios, tačiau kad ir kokį sprendimą pasirinktume, uh, rūkaliams vis dėlto bus skundų. Prieš e, tas kabinas e, pastatant nerūkantis labai skundėsi dėl to, kad galima visur rūkyti. Tačiau dabar turiu pasakyti, kad skundų skaičius pastaraisiais metais sumažėjo, e, kai tos kabinos buvo pastatytos ir kai dūmai yra ištraukiami. Kitas klausimas kelionių agentūros. Vyks naujas, naujas konkursas. Iki 17 metų yra numatyta sutartis, dabar galiojanti galbūt pra, bus pratesta jį iki 18 metų. Tai čia būtų toks tarp institucinis e, susitarimo projektas. Kvestoriai turėtų, manau, tai daryti. Na, o kas dėl parlamentarų, tai yra konsultuojamas su suinteresuotaisiais asmenimis. Toliau, tiksliau, kvestorių klausimas. Dėl tos General Expenditure Allowance, tų fiksuotų sumų. Kiek iš viso parlamentarai, parlamentarai gražino pinigų kiek parlamentarų tiksliau. Iš viso 20 parlamentarų vis dėlto gražino nepanaudotas lėšas. Toliau buvo klausimas dėl informacijos biurų. Darbuotojai nebūtinai reiškia administracijos darbuotojus. Darbuotojai gali reikšti ir e, visų kitų kategorijų darbuotojus. Mes norime daugiau skaidrumo, nes, kaip ir sakėte, vis dėlto nuomos e, dydis yra nemažas. Štai pavyzdžiui, visi nori dirbti miesto centruose, tačiau tai daug kainuoja. Berlyne, pavyzdžiui, turime mini parlamentariumą, buvo jis pavadintas Patirk Europą. Brandenburg, prie Brandenburgo vartų šis centras yra numatytas ir štai 150 tūkstančių lankytojų per metus laukiama, kad bus e, šiame centre bus paroda tokia interaktyvi, filmas, video vaizdai uh, rodomi. Na ir darbuotojų ten praktiškai daug nereikės. Tie darbuotojai bus palikti kitoms svarbesnėms užduotims. Kažkas panašaus yra numatyta ir Kopenhagoje, ir Slovenijoje, tik tai galbūt mažesnio masto. Jeigu ši patirtis e, bus sėkminga, tai galbūt ir kitose šalise tai bus padaryta. Toliau, interneto svetainė. Šiuo metu e, rengiame naująją interneto svetainę. Ir ta naujoji interneto svetainė bus suderinama e, tiksliau veiks e, visose įrenginiuose ir, ir kompiuteriuose, ir planšetėse, ir mobiliuosiuose telefonuose. Na ir dar optimizavimas paieškos programuose, paieškų programuose, tiksliau paieškų programų. Ko gero turi atsirasti parlamento puslapis jį paguglinus pirmasis sąraše. Na, o dabar gaunasi taip, kad komisijos e, puslapis e, viršuje stovi. Taigi, reikėtų pažiūrėti, kaip galima būtų optimizuoti mūsų interneto svetainę. Yra nemažai techninių klausimų, kuriuos reikėtų išspręsti tam, kad parlamentas sąrašo viršuje atsidurtų paiešką atliekant Google sistemoje. Taigi dar nemažai darbo yra, ką galima būtų padaryti. Tie, tos naujosios valstybės narės 2004 ir 2007 metais įstojo. Taip, kaip yra su šių, šių šalių darbuotojais. Uh, ypatingai aukštuose postuose. Turime vieną generalinį direktorių, turime štai pavyzdžiui Lenkę vertimo žodžių generalinio direktorato vadovę. Ir visai neseniai buvo paskirtas vertimo raštu e, generalinio direktorato vadovas iš Slovenijos. Keturi, penki maždaug yra naujųjų šalių e, generaliniai direktoriai. Kol kas kvotų nėra pasiekta, bet einama teisinga linkme. Kodėlgi vertimo direktoratai buvo pasirinkti. Ko gero, tai paprasčiausia buvo padaryti. Parlamente viskas bangų principų e, veikia. Štai pavyzdžiui, vienu metu buvo Britų, kitų, kitų metų buvo Danų banga. Todėl, kad, e, tiksliau, tai buvo įstojus Junktiniai karalystiai ir Danams. Po to ispanų banga sekė, nes ispanai įstojo. Na, o dabar, ko gero, kurį laiką dominuos naujųjų valstybių narių darbuotojai. Na, tai ko gero nusistovės, susibalansuos vėliau šiek tiek. tas GEA fiksuotos išmokos tos plenarnėme posėdėje apie tai buvo diskutuota. Turėtume neutraliai bandyti dirbti. Štai pavyzdžiui, nuo 40 iki 80 darbuotojų reikėtų. Taigi, ar reikia tų fiksuot, tas fiksuotas išmokas palikti, ar kaip? Ponas Gerbrandi uždavė klausimą. Nelabai supratau jūsų klausimą, sako kalbėtas, gal galite jį atsiųsti raštu. Dabar bendradarbiavime su ECOSOKU ir regionų komitetu dėl dalymosi patalpomis ir vertėjais žodžiu. Manau, kad galime glaudžiau čia dar bendradarbiauti. Manau, kad pirmasis etapas mokslinių tarnybo etapas tikrai neblogas yra gerai. Maždaug 60 personalo narių iš ekosoko perėjo dirbti pas mus. Na, o ekosokas e, išlaikė e, tyrimų, mokslinių tyrimų skyrių. Dėl vertimo raštų ir žodžių bendradarbiavimas vyksta, bet aišku, jį galima būtų dar sustiprinti. Dėl patalpų klausimo elgiamės dosniau, dėl saugumo išlaidų, išlaidų saugumui. tai mums ko gero tenka didesnė čia dalis. Mes leidžiame, pavyzdžiui, toms dviem institutams naudotis savo saugumo tarnybų paslaugomis, taip pat ir plenarinių posėdžių salę, jiems leidžiame naudotis uh, bet aišku, be jokios abejonės galime ir daugiau padaryti dar. Toliau, jūs klausite apie kriterijus partijoms. Praeitą birželį jūs klausimą teikėte, buvo klausta, koks būtų regionų vaidmuo. Regionų problema yra ta, kad jie visi labai skirtingi. Yra, pavyzdžiui, legislatyviniai vadinamieji teisiniai regionai, kaip tarkime e, Belgijoje ar kitose federalinėse valstybėse. Tačiau yra tokių atvejų, kaip pavyzdžiui Rygos miesto savivaldybė, kas tas Rygos miesto savivaldybė, jeigu palygintume su uh, Belgija, tai čia būtų tiesiog savivaldybių ligmuo, tačiau jeigu pasižiūrėsime į tos savivaldybės dydį, lyginant su likusiu, likusią Latvijos teritoriją, tai pamatytume, kad tai yra vienas didžiausių administracinių centrų vis dėlto. Taigi reikia į tokius dalykus atsižvelgti. toliau nacionalinės, regioninės partijos. Vis dėlto europinės partijos yra tų partijų federacijos. Teisiškai yra numatyta galimybė Europos, tiksliau parlamentų nariams kurti partijas. Ir kyla šiek tiek netgi piknaudžiavimo uh, bei sumaišties dėl to. Štai dabar biuras nusprendė tai aptarti. Komisijai reikia konkretaus pasiūlymų, tiksliau komisija turėtų pateikti pasiūlymą konkretų šiuo klausimu ir tikimės, kad jau greitai tai padarys. Pone Jalasenda, jūs kalbėjote apie baldus ar tikrai dėl to reikia kažką daryti. Tikrai daug baldų jau maždaug 20 metų senumo. Ir kuo ilgiau lauksime, tuo baldai labiau sens. Nemažai parlamentarų skundėsi po pastarųjų rinkimų ypatingai e, dėl prastos e, baldų būklės. Taigi praėjus 20 metų galbūt jau laikas būtų apie tai pagalvoti. Taigi 50 parlamentarų dirba. Dirba specialioje darbo grupėje šio klausimu, taigi kol kas dar galutinio sprendimo dėl struktūrų nėra priimta. Jūs taip pat uždavėte darbuotojų ir kalbų klausimą teigiami pokyčiai matomi čia. Tačiau mes vis dėlto reikalaujame, kad parlament... vairuotojai dirb... kalbėtų dar viena be gimtosios kalba kažkokia. Jeigu įmanoma, tai viena iš pagrindinių kalbų tie vairuotojai turėtų kalbėti. Nes nemažai parlamentarų pasiskundė, kad vairuotojai jų nesupranta. Taigi tikimės, kad šioje srityje bus pažangos pasiekti tikimės, kad įdarbintiems vairuotojams bus numatyta galimybė tobulintis. Štai pavyzdžiui, ne tik tai e, techniniai mokymai galėtų būti jiems organizuoti, bet tarkim ir kalbų mokymai. Na taip, tai užtrunka, bet galbūt verta į tai investuoti. Ketvirtasis klausimas - staupimas žaliosios savaitės. Taip, galima daug kas staupyti, kai mūsų nėra. Tačiau tomis savaitėmis jau ir taip negalime, tiksliau tomis savaitėmis nesinaudojame savo infrastruktūrą. Ir štai, tarkime, kai kurie darbuotojai, tokie kaip, tarkime, vertėjai žodžiu, negali tomis patalpomis naudotis. Taigi žaliųjų savaičių idėja ne kiek taupimas būtų, bet daugiau daugiau čia buvo tikslas to pasižiūrėti, kiekgi laiko savo apygardoje yra praleidžiama. Kartais būna daugiau, kartais mažiau tų žaliųjų savaičių, spalvos keičiasi. Taip pat, štai pavyzdžiui, žalieji buvo nusprendę, kad tos žaliosios savaitės turi vadintis ne žaliosiomis, o mėlynosiomis. Taigi atsiprašau, kad vėl pavadinau žaliosiomis savaitėmis tas savaitės, gal jos vis dėlto yra ryškiai mėlynos, o ne žalios. Mhm. Taigi dėl spalvų gal nediskutuosime. Dėl breksito per anksti dar kalbėti. Dar sąlygų visų nežinome. Kol kas nesame gavę oficialaus prašymo išstoti, bet be jokios abejonės ta tema dar mums bus aktuali. Toliau. Komitetas persekiojimo komitetas. Šiuo metu atliekama vertinama ir po to dar biuras nuspręs, kokios, e, kokias, turėtume, kokias turėsime išlaidas daryti dėl savo e, dabartinės patir, dėl tos patirties, e, tiksliau jie remdamasi. Ja. Das ist im SF. SF. Das ist die Vergleichsstudie ja. und daraus ja. okay. Gut. Äh, die Frage von äh, Herrn Ali, äh, verstehe ich, war zu Prioritäten und Strategien. Taip pat buvo pateikta ir kitų klausimų. Man atrodo, kad jūs kalbėjote apie prioritetus ir strategiją ir apie e, darbą su nacionaliniais parlamentais. Taip, buvo įvairių atvejų, kai mes bandėme tiesiog e, įvertinti, kas konkrečiai vyksta, kalbant apie mūsų e, paslaugų teikimą ir e, analizavimo situaciją ir kitose keturiose didžiosiuose nacionalinėse parlamentuose. Ir tai buvo padaryta biudžeto kontrolės komiteto prašymu iš pradžių. Tai prisidėjo prie e, šio teisėkuros laikotarpio pasirinkimo. Taip pat paprašėme savo mokslinių tyrimų tarnybos atnaujinti informaciją Tad dabar galime remtis ir jų pateiktą informaciją, jų analizę, kalbant apie Europos parlamente teikiamas paslaugas, lyginant situaciją su nacionaliniais parlamentais. Kalbant apie saugumą, praėjusį kartą buvo nustatyta, kad mes gana smarkiai atsiliekame, nes mes esame ES valstybė narė, mes neturime kažkokios tai policijos, Ir, pavyzdžiui, pastato išorėje stebėsenos vykdyti negalime. Tačiau, kalbant apie besikeičiančią saugumo situaciją, svarbu ne tik tai, kaip į tai reaguojame, reikia ir kažkokių iš anksto parengtų koncepcijų, kalbant apie tai, kas vyksta, ką reikėtų nuveikti šioje srityje. Todėl susilaukime e, biudžeto komiteto, biuro pritarimo šio klausimu. O dabar dėl Um, paslaugų um, praplėtimo. Žiūrėjome, kokia situacija buvo, pavyzdžiui, bendruomenių rūmose ar Bundestage ir kol kas šiuo metu neturime reikalingų struktūrų. Kalbant apie šią konkrečią sritį, taip pat buvo pasakyta, kad reikėtų daugiau investicijų. Ir man atrodo, kad silpnosios vietos buvo patobulintos, tačiau jos vis dar išlieka, pavyzdžiui, parlamento narių mokymai. Tai yra viena iš tų sričių, kuri kažkiek tai tobulėjo, situacija joje gerėjo. Ir be abejo, reikia puikiai išmanyti parlamento realiją, žinoti, kokias tarnybas reikėtų kreiptis, norint atlikti, pavyzdžiui, mokymo auditą. Tad buvo parengta nauja svetainė parlamento nariams, kur ne, visi, visa informacija yra pateikta, visi biurai išrikiuoti, viskas yra gana aišku ir nereikia būti senbuviu, kad suprastum, kaip reikia pasinaudoti tokį, tokiomis paslaugomis. Dabar dėl kriterijų susijusių su pastatų įsigijimu, jie buvo suderinti, harmonizuoti. Ir dabar e, tokie e, tikrai didesnės skaidrumo standartai yra nustatyti. Viskas vyksta veiksmingiau. Panas Herbrandės taip pat kalbėjo apie tas bendrasias e, išmokas. Ir klausė apie sėkmingos kontrolės pavyzdžius. Na, tai e, dar yra sprendžiama, reikės parengti atnaujintą sąrašą ir manau, kad biuras galės aktyviai apie tai padiskutuoti, kalbant apie GEA išmokas ateityje. Pane Gresler taip pat kalbėjo apie 1 procento mažinimą ir be abejo to reikėtų laikytis. Mes kalbame ir apie papildomą personalo samdymą. Tad siekiama sumažinti personalo sąnaudas 1 procentu ir yra 76 papildomi postai politinėms frakcijams numatyti tačiau tai buvo kompensuota mm, skiriant mm, asmenys į naujas pareigybas bendroje administracijoje. Tad tikrai turėjome nedaug laiko toms pareigybėms sukurti ir bandėme padaryti tai, kas buvo techniškai įmanoma tuo konkrečiu atveju. Dabar dėl pensijų fondo. Žinome, kad yra tas deficitas, kurį minėjote. 2009 metais balandžio 1 biuras priėmė sprendimą spręsti problemas susijusias su mokėjimais. Teisės tarnybai buvo kilę tam tikrų abejonių. Buvo analizuojama situacija, jos teisiniai aspektai, buvo pateikta nemažai skundų prieš Europos parlamentą ir auditorumai taip pat skundėsi dėl situacijos. Teisėjai taip pat pripažino, kad e, tos sutaupytos lėšos buvo proporcingos ir pagrystos. Tad buvo pripažinta, kad viskas buvo atlikta tinkamai. Na, o dėl to, ar e, ilguoju laikotarpiu m, mm, tai buvo verta įdėtų pastangų, na, apie tai be abejo būtų galima padiskutuoti, tačiau kalbant apie pajamas, e, didelės veiksmų laisvės neturim ir kažkokių papildomų įnašų į šį fondą e, daugiau nesulaukiama. Dabar dėl dėl prancūzų ir italų pensijų mm, ir ten situacija yra šiek tiek kitokia, kalbant apie prancūzų ir italų narius. Prieš tai pensija nebuvo mokama ir prieš kažkiek tai metų buvo priimtas parlamentės sprendimas tas pensijas mokėti, tačiau kol kas reformų nėra numatyta. Ačiū labai, sako pirmininkė. Ponas Sasoli. E, e, Na, iš tikrųjų, taupimas yra vienas iš tų dalykų, kuris yra labai aktualus, biure apie tai bus kalbama be abejo daug. Mm, privalom tai daryti, nes piliečiai mus stebi. Norėčiau dvi pastabas pasakyti. Ponui, pon Gerbra, e, ponui Gerbrandį norėčiau pasakyti, nors jo nebėra, kad Reikia žvelgti į bendras išlaidas pirmiausia, ypač į tą dalį, kur būtų numatyta fiksuota išmoka. Negalima numatyti tokios išmokos, su kuria žmogus galėtų be jokios atskaitomybės tvarkytis kaip nori. Kontrolės institucijų požiūrių neišeitų pagrysti tokios iniciatyvos. Jeigu egzistuoja koks fondas, kuris kur žinote, kaip jis yra valdomas, yra taisyklės, o paskui sudalyjamas tas fondas į dalis, kurio viena kontroliuojama, kita ne. Čia išskils teisinių problemų. Tai yra susijęs su pačia to fondo esme. Taip lyg aš sakyčiau, kontroliuosiu 30 procentų ar 70 procentų, o kitų nekontroliuosiu, kitos dalies to fondo išlaidų. Žiūritinių požiūrių tai būtų labai auginčytinas dalykas, adelkime atsargiai. Kitas dalykas. Jums leidus, ponė pirmininkė, norėčiau pasakyti štai ką. Pastarosiomis savaitėmis daug buvo rašoma elektroninių laiškų, keičiamais jais. Europos parlamento nariai išreiškė savo nuomonę dėl vairuotojo tarnybos, buvo sukurta tam tikra polemika. Pone Dati rašė laiškus, kurie sukėlė nemažą reakciją. Iš pradžių aš labai rezervuotai žiūrėjau šį klausimą. Bet juk mes čia kalbame apie saugumo klausimus ir mes kalbame apie visas frakcijas. Mes kalbame apie tai, kad vairuotojų tarnyba buvo nuspręsta internalizuoti, įtraukti Europos parlamento vidaus struktūras. E, konkursuose nėra numatyta jokių preferencijų niekam. Tad konkurse gali dalyvauti visi ES piliečiai, tiems konkursams būdingi du dalykai. Pirmiausia, turite puikiai mokėti savo gimtają kalbą ir turite mokėti dar vieną ES kalbą. Pone Dati ir visi kiti turėtų žinoti, kad kad surenkti konkursą savo gimtają kalbą, jeigu norite tapti ES pareigūnų, neišeina. Jeigu renktumėte konkursą būtent taip, tai būtų konkursas, kuris būtų užginčytas administracinių požiūrių ir anuliuotas, nes konkursuose taip nebūna. Na, o vairuotojai turėjo galimybę dalyvauti. Turime būti patenkinti. Vienas iš trijų vairuotojų jau dirbo čia Europos parlamente. Taigi tai yra profesionalų žmonės, kurie turėjo jau reikiamą parengimą. Jie galėjo nesunkiai išlaikyti tuos egzaminus ir toliau likti dirbti vairuotojais Europos parlamente. Nemažai polemikos, kaip jau sakiau, buvo iškilę šią savaitę. Man atrodo, atsisakykime polemikos, tiesiog remkime taisyklėmis, kurios egzistuoja Europos Sąjungoje. Būtent taip į darbą žmonės priima ES institucijos. Tas, ir tas įdarbinimas vyksta visiškai skairiai. Dėkoju. Ja, Pirmininkė, ačiū. Ačiū, kad taip detaliai atsakėte užduotus klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Vertėjai visi pasiliko dirbti ilgiau, ačiū jiems. Really is. And, uh, that, think, um, uh... Aš manau, kad mes turėtume nuolatos susitelti prie tų dalykų, kurie turi būti pagerinti. Ir norėčiau pasakyti, kad buvo paminėti tie dalykai, partijos ir fondai, mes dėl to buvome surengę specialų seminarą, turime užtikrinti geresnį skaidrumą bet sprendimų prieimimas taip pat turėtų būti daug skaidresnis. Manau, kad iš tikrųjų tos pastangos, kurios deda personalas, turėtų būti tinkamai įvertintos. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Ar būtų daugiau klausimų? Tiesiog pertokit juos mums. Ačiū svečiams, kad atvyko į posėdį ir atsakė į klausimus. Baigėme posėdį, ačiū vertėjams, sako pirmininkė, tęsime rytoj 9 ryto.